toliau kramsnoti. Ir laikomės principo, kad darbą pradedame laiku. Kreipiuosi. Ir turime gerbti tuos, kurie atėjo e, į posėdį laiku. Taigi labai malonu komitete bus pasveikinti, kai jis atvyks pona Fotijadi, e, vystomojo bendarbiavimo generalinį direktorių buvo, at, šis e, skyrius atsirado įkūrus išorės veiksmų tarnybą. Ponas Fotijadis pradėjo darbą e, šiame skyriuje po ilgos karjeros komisijoje, kuris buvo atsakingas už e, žuvininkystės ir jūrų reikalų direktoratą. Ir um, ponas Fotijadis pas, po paskirimo į naują postą užtikrino, ne, užtikrino kad šioje e, tarnyboje būtų įgyvendintos reikalingos e, reikalingi pertvarkymai ir įkūrus šį mano, įkūrus išorės veiksmų tarnybą, vystimosi e, generalinio direktorato ir vystomosios pagalbos generalinio direktorato padaliniai buvo perkelti į šią naują tarnybą. Ir ponas Fatelis buvo paskirtas jos vadovu, ar jis jau atvyko? Tačiau jas jam suteiksime, kai jisai pasirodys čia. Il y a une petite correction que je voudrais vous signaler. Norėčiau taip pat e, pranešti apie pataisimą balsavimo sąraše e, dėl aštuntosios pastraipos. 67 pakeitimas atkris, jei patvirtinsime 65 pakeitimą. Ar man pakartoti? Taigi, pataisa 8 pastraipa. 67 e, pakeitimas turės atkri, atkristi, jeigu 66 bus priimtas, o ne 65, kaip buvo nurodyta anksčiau. Donc, euh, nous allons passer la parole, je vais laisser le temps de boire un verre, à Monsieur Fotiadis. Taigi, tuoj suteiksime žodį ponui Fotiadžiui, kurį aš ką tik pristačiau komiteto nariams. Pone Fotiadis. Ačiū, tai ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu būti jūsų komitete. Aš prieš kurį laiką buvau paskirtas uh, E, kaip žinote, naujo departamento vadovu beveik prieš metus. Čia įvyko daugybė pakeitimų, jame vyko e, pakeitimų, jos jums ir pristatysiu. Ponas Bagiu, mano kolega taip pat yra čia, kuris man padės pristatyti naująją organizacijos struktūrą. Ir norėčiau pristatyti pertvarkymus, kurie buvo įgyvendinti Tačiau problema yra ta, kad aš pamiršau savo akinių, sako kalbėtojas. Liukai, ar galėtum pristatyti trumpai visą uh, mūsų organizacijos organigramą, nes aš, nes aš atsiprašau, bet aš nematau teksto. Taigi, kadangi po reorganizavimo atsirado naujas didelis direktoratas, tūkstantis 400 žmonių jame dirba, taip pat daugybė žmonių dirba delegacijose. Iš tikrųjų, kai pamatai visą, šį, visą šią schemą, tai yra tikrai įspūdinga, nes e, direktoratas susidaro iš 50 padalinių. Ir aš jums išdalinsiu pačią organigramą, kad galėtumėme kartu ją peržiūrėti, nes skaidrėse e, tikriausiai nesimatys pavadinimu. Leiskit pristatyti organizacinę struktūrą ir po to atsakysiu porą klausimų. Tai yra, kodėl tai buvo padaryta ir kaip tai buvo padaryta, bei kokie yra pagrindiniai tikslai keliami šiam naujam direktoratui. jei galima skaidrėje parodykite. Organigramą ne, neįmanoma to padaryti. Tiek to, tuomet paprašysiu visų pasižiūrėti į spausdintą versiją ir trumpai pristatysiu. Raudona organigramos dalis yra tai, ką jūs ir taip jau žinote iš anksčiau. Tai EITKO generalinis direktoratas. Tai buvo keturi regioniai direktoratai, kurie yra atsakingi už pagalbos įgyvendinimą ir, ir taip pat yra atsakingi už tam tikras finansinės funkcijas, prisima finansinę atsakomybę už uh, pinigų lėšų programinį valdymą. Iš esmės tai yra asmenys, kurie prižiūri, kaip veikia 110 atskirų delegacijų, naudoja pinigus. Tad, kaip sakiau, keturi geografiniai direktoratai, vienas pietų Saharos Afrikai bei horizontalūs AKR klausimai, toliau yra kaiminystės politika, Šiaurės Afrika ir Rytų Europa bei Kaukazas, toliau Lotynų Amerika ir Karibų šalis bei Centrinė Azija ir Ramusis vandenynas, tas regionas. E, esmė ir įdomumas tas, kad čia mes padalinome AKR. Anksčiau buvo vienas bendras AKR geografinis direktoratas, dabar jis yra padalintas. Karibai prie Latino Amerikos priskirti, o Ramio vandenino regionas prie Azijos. Kodėl tai buvo padaryta? Dvi priežastys. Visų pirma, norėjome daugiau akcentuoti pietų Saharos Afriką. E, tai labai svarbu vystimosi tikslais, Būtent todėl karibus priskiriame prie Latino Amerikos, o ramui vandenyną prie Azijos. Taip padarėme dėl tam tikrų ekonominių, socialinių, regionių priežasčių. Mums atrodė, kad toks suskirstimas yra geresnis šių šalių atžvilgių, jos yra labiau panašios. Labai svarbu ir jų kaiminystė. Tad tokia struktūra ir prie šių keturių geografinių direktoratų taip pat yra ir bal, kavos su pienu spalvos tam tikri skyriai, tai yra operacinės delegacijų dalis, operaciniai skyriai, e, jie yra prie kiekvieno geografinio direktorato Ir, kaip sakiau, žmonės, kurie dirba delegacijose, domisi ir užsima fondų įgyvendinimu, tai yra apie 3000 darbuotojų. Ir dabar jau pagaliau po daugelio metų pasiekėme tokį etapą, kai tie, kas atsakingi už politiką ir politikos įgyvendinimą, taip pat yra atsakingi ir už valdymą. Jie yra atsakingi už delegacijas, kurios turi vykdyti tam tikrus principus ir taisyklės. Bet prie šio klausimo aš dar grįšiu, nes jis labai svarbus. Kas dar naujo? Mėlynai pažymėta dalis organizacinės lentelės. Tai yra du teminiai direktoratai Vienas užsima augimo ir vystimosi klausimais, o kitas uh, žmogiškais ištekliais ir visuomenės augimu ir vystimusi. Taip pat yra nurodyti įvairūs sektoriai bei teminiai klausimai, kuriuos nagrinėja šie atskiri skyriai, kas yra svarbu konkrečiai vystimuisi, pavyzdžiui, ir tvaraus augimo direktorate matote tokius punktus kaip maisto saugumas, klimato kaita, finansinės priemonės, tai yra naujos priemonės, kurias skatinsime tam, kad skatintumėm priva, privačias investicijas į vystimasi, toliau vystimasis energetika, infrastruktūra ir taip toliau. Visa tai yra susijęs su augimu ir su vystimusi. Ir tai bus ypatingai svarbu ateityje, mūsų darbe, tai yra glaudžiai susijęs su darbo vietų kūrimu ir augimu. Kitojegi pusėje turite labiau tradicinius principus - valdyseną, demokratiją, žmogaus teisės, pilietinė visuomenė, užimtumas ir švietimas. Toliau A direktoratas. Jis atsakingas už vystimosi politiką, mm, politikos formavimo skyrius. Jis užsijims būsimąją ES politiką, jos formavimu, žalia knyga. Toliau yra kitas skyrius, kuris dirbs e, su ekonominės analizės klausimais, biudžeto parama, finansais. Tad tai bus asmenys, kurie renks e, biudžeto paramos uh, komunikatus, toliau taip pat yra skyrius užsimantis ES politikos nuoseklumu. Jie bando užtikrinti, kad mūsų kolegos dirbantis kitose sektorinėse direktoratuose komisijoje skatintų ir vykdytų tokią politiką, kuri teigiamai įtakotų vystimasi. Tad labai svarbu, kad visos ES politikos rytis - migracija, priekyba, aplinkosauga ir taip toliau - visos jos turi uh, būti santykinai suderintos ir teigiamai įtakoti vystimasi ateityje. Taip pat atsiras ir naujas skyrius, kuris padės plėtoti mums atitinkamą politiką dėl nestabilių pažeidžiamų šalių ir užsijims krizių valdymo operacijom. Taip pat mes norime daugiau dėmesio skirti kokybei, poveikiui, skaidrumo principams. Tai jau esame sakę ne kartą. Ir tai bus vieni iš svarbiausių mūsų tikslų žaliojo knygoje. Būtent todėl sukūrėme visiškai naują direktoratą, kuris tuo užsiims. Tai bus politikos ir poveikio direktoratas. Toliau dar vienas punktas - didžiuliai, didžiuliai ištekliai, išteklių skyrius. Dešinėje pusėje matote visą tai, tai yra auditas, teisės reikalai, žmogiškųjų išteklių valdymas būstinėje, kaip jau sakiau, dirba būstinėje apie 15 1500 žmonių, jie dirba čia Briuselyje, taip pat yra apie 300 žmonių, kurie dirba 110 delegacijų išsibaršusios po visą pasaulį. Tad, kaip matote, iš lentelės du generalinio direktoriaus pavaduotojai dirba, kurie padeda koordinuoti visus klausimus ir užtikrina nuoseklų darbą tarp teminių ir geografinių ir nacionalinių programų bei regioninių programų. Ir aišku, tas nuoseklumas ypatingai svarbus punktas, viso organizaciniai struktūroje. Taip pat yra ir keli skyriai, kurie padės man, mano darbe ir padės užtikrinti koordinavimą darbų, pavyzdžiui, vidaus audito ir taip toliau. Tad daugmaž taip viskas atrodys nuo birželio pirmos dienos. Galbūt dabar viskas dar ne visai aišku, gal šiek tiek, šiek tiek baugiai viskas atrodo, bet pabrėšiu, kad mes siekiame tokios struktūros, kuri aiškiai parodytų, kokie bus mūsų prioritetai, politikos prioritetai, kaip dirbsime ateityje ir kaip sieksime savo užsibrieštų tikslų. Dabar, jei leisite, norėčiau pristatyti priežastis, kodėl buvo padaryti tokie organizaciniai pakeitimai. Pirmoji priežastis - suderinti ir apjungti politikos kūrimą ir politikos įgyvendinimą ir norėjome atsisakyti to dirbtinio suskaldimo tarp buvusių DEV generalinio direktorato ir EITCO generalinio direktorato. Buvo tam tikras dirbtinis jų atskirimas. Ir mes nusprendėme, kad dabar jau pats laikas apjungti šiuos direktoratus ir suvienyti pajėgas. Tai buvo svarbu, todėl kad reikia užtikrinti, kad tie, kas rengia, ruošia politiką, uh, nepamirštų, kokia yra realybė, atsižvelgtų į realybę ir atsižvelgtų į įgyvendinimą tos politikos, tų principų. Ir lygiai taip pat tie, kas užseima įgyvendinimo klausimais, turėtų geriau suvokti, kas yra politiniai tikslai, kokių politinių tikslų mes siekiame, kai bandome įgyvendinti projektus. Antras principas, mes norėjome viename direktorate sukoncentruoti geriausius įgūdžius ir gebėjimus e, tiek tų, kurie e, kuria bendradarbiavimo politiką, tiek tų, kurie ją įgyvendina. Toliau. Trečias svarbus punktas. Su kuo reikia susisiekti Bruselėje, kai norite aptarti vystimus klausimus? Anksčiau procedūra buvo itin sudėtinga, nes reikėdavo susisiekti su dviem skirtingais direktoratais ir um, turbūt e, gaudavo asmenys du skirtingus atsakymus į tą patį klausimą. Mes norėjome sukurti vieno langelio principą visiems vystimosi klausimams aptarti. Ir taip pat, kad tokiu būdu užtikrinti lengvesnį susisiekimą ir kontaktavimą. Toliau kita skaidrė. Labai svarbu buvo užtikrinti, kad nesiskirtų skirtingų delegacijų pozicija ir nuomonė, reikėjo supaprastinti mūsų bendravimą su delegacijom, nes pavyzdžiui, viena delegacija, jeigu priima sprendimą, ji turi konsultuotis, tačiau konsultuotis su dviem skirtingais generalinių direktoratų vadovais yra labai sudėtinga. Norėjome viską supaprastinti. Taip pat norėjome sukurti vieną tarpininką, e, kuris bendrautų su išorės veiksmų tarnyba. Vieną ir, ir, ir su generaliniu direktoriumi. Ir toks principas buvo labai svarbus tiek išorės veiksmų tarnybai, tiek uh, mums, tiek apskritai e, vystimusi ir bendradarbiavimui ir bendrijos politikai. Ir galiausiai mes norėjome panaikinti bet kokį funkcijų dubliavimą ir užtikrinti, kad visi darbuotojai galėtų veikti kiek galima veiksmingiau, tiek e, kuriant politiką, tiek ją įgyvendinant ir kad jie galėtų konstruktyviau dirbti ir spręsti tuos naujus kylančius iššūkius, iššūkius, su kuriais ateityje susidurs naujasis DEFCO direktoratas. Kokiegi yra tie naujieji iššūkiai? Neminėsiu jau egzistuojančių, paminėsiu tik tai tuos papildomus. Visų pirma, direktoratas turi kurti vystimosi politiką, kuri apimtų visą besivystantį pasaulį, o ne tik koncentruotųsi į Afriką. Taip pat reikia renkti ir visus sektorius apimančią vystimosi politiką. E, ir ypatingai daug dėmesio reikia skirti tiem sektoriam, kurie įtakoja vystimasi. Toliau. E, mūsų ateities politikos kūrimas Reikia renovuoti, modernizuoti dabartinę politiką, pavyzdžiui, žalėją knygą. Ir taip pat reikia renkti ir pasiūlymus atsižvelgiant į daugiametę, fina, daugiametę finansinę perspektyvą, galima sakyti, į naują biudžetą. Trečias dalykas. Būtina bendrai prisidėti prie ES lygmens Tai yra užtikrinti, kad vystimasis taps nuoseklių išorės veiksmų ir politikos dalimi, ypač bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba. Ir svarbu užtikrinti ir kad mūsų sektorinė politika būtų visos tos bendros politikos dalimi ir taip pat be abejo visą tai turi būti susiję ir su pasauliniais iššūkiais, tokiais kaip klimato kaita ir taip toliau. Toliau. Tarptautinė diplomatija, tam, tam tikri tarptautiniai principai, juos ir toliau turime taikyti, bei taip pat užtikrinti veiksmų koordinavimą su SEAE. E. Kaip jau sakiau, 3000 žmonių dirba vystimosi klausimais, 115 delegacijų ir jiem tenka didelė atsakomybė, daugybė klausimų. Jie turi taip pat, uh, mes 11 metais taip pat atliksime ir darbo paskirstimo įvertinimą. Uh, tad uh, toks būtų bendras pristatymas, kaip mes perskirstėme tam tikras funkcijas, kaip kūrėme naują struktūrą, kaip perskirstame žmonės delegacijose. Kaip žinote, delegacijose žmonės dirbo, jie buvo skiriami pagal tam tikrą istorinį procesą. Ir tai ne visuomet buvo susiję su veiksmingumo principu. Tad dabar mes norime peržiūrėti, koksgi darbo krūvis tenka delegacijoms ir stengsime užtikrinti, kad būtų tiek darbuotojų, kiek reikia ir kad jie turėtų tokius įgūdžius, kokius reikia. O dabar beje turiu pasakyti, kad padėtis ne visai tokia. Taip pat mes stengsime užtikrinti, kad turėsime pakankamai žmonių ir pakankamai išteklių tose vietose, sudėtingose vietose, kur mums reikia žmonių. Vietoj to, kad visi, visos delegacijos dirbtų ten, kur jų iš esmės jau nebereikia. Tad tiek būtų iš mano pusės, toks būtų mano įžanginis pristatymas ir be abejo, jei turėsite klausimų, mielai juos atsakysiu. Dar pabrėšiu, kad man asmeniškai buvo labai svarbu, kad visas šitas procesas įvyktų kiek galima sklandžiau ir e, netrikdytų abiejų direktoratų darbo. Aišku, reikėjo atsižvelgti ir į biudžeto įgyvendinimą ir vykdymą ir užtikrinti, kad kiti procesai vyktų toliau netrukdomi, kad jie tęstusi. Dabar jau mes pradėsime kitą finansinę perspektyvą Tad e, labai svarbu, kad nauji principai, naujas darbas nekeltų grėsmės mūsų ankstesniam darbui arba tesamam darbui. Ir labai svarbu, kad metų pabaigoje mes parodytumėm gerus duomenis, gerus rezultatus dėl um, asignavimų mokėjimams, dėl asignavimų įsipareigojimams, kad nekiltų jokių problemų nekiltų jokių klausimų. Ir labai gerai būtų padaryti tai ir parodyti gerus rezultatus dar iki vasaros ir tuomet, jei reikės, mes galėsime prašyti daugiau lėšų. Jeigu mes neparodysime gerų rezultatų, tai mes tikrai tų papildomų lėšų negausime. Taigi stengiamės, kiek galima sklandžiau viską vykdyti, sukelti kiek galima mažiau trikdžių, bet be abejo suprantate, kad tokio masto reorganizacija organizacija negali vykti visiškai sklandžiai ir aišku yra žmonių, kurie šiuo procesu nepatenkinti. Net ir supranta, koks naudingas šis procesas. Tad mes viso proceso metu taip pat stengiamės atsižvelgti ir į tam tikrus kolegų pageidavimus, jų pasiūlymus, rekomendacijas. Mes išklausėme daugiau nei šimto kolegų, jų pasiūlymus tengiamės į juos atsižvelgti. Tad, kaip jau sakiau, nauja sistema, nauja struktūra įsigalios nuo birželio pirmos ir aš tikiu, kad tai bus daug geresnis, geresnė struktūra mūsų tolesniam darbui ir tai padės mums sėkmingiau dirbti, siekti gerų rezultatų ir sėkmingai įvykdyti strategiją. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Suteiksime žodį komiteto nariams. Pirmiausia, ponas Giorensas. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai, komisijai už tai, kad padarė tokį pristatymą taip anksti ir mūsų galvos dar šviežios ir dar galime įsigilinti visas uh, to pasisakymo smulkmenas. Bet aš turiu keletą klausimų. Man įdomu, kokiu mastu tai, kas įvyko AKR, susiję su pokyčiais e, minėtose struktūrose. Nes AKR valstybė su, e, bendradarbiauja su ES pagal vieną konkrečią konvenciją. O dabar ak, už AKR valstybės atsakingi žmonės dirba trijose skirtingose skyriuose. Ar tai kažkaip netrukdo sklandžiam, nusekliam darbui, ar negeriau būtų, kad tas pats personalas būtų atsakingas už tas šalis? Taip pat užtikrinant ir e, tai, kad visas valstybės to regiono valstybės būtų traktuojamos vienodai. Uh, Dar vienas dalykas. Tikriausiai ne man vienam kilo toks klausimas. Ir noriu čia pasitelkti nevyriausybinių organizacijų siūlymus ir pavyzdį. Ir kuomet eko ofisas buvo prijungtas prie ankstesnio vystimosi direktorato, buvo svarstama apie tai, buvo kalbama apie tai, kad reikia atskiro nepriklausomo skyriaus Tačiau ko trūksta dar man daro įspūdį tai, kad kiek jums pavyko sukišti į atskirus langelius e, į tos organigramos e, užduočių ir funkcijų, tačiau daugybė tų užduočių yra kasdieniai reikalai. Tačiau ar nemanote, kad būtų uh, galima įrengti, dar, įkurti dar atskirą skyrių. Ir taip pat reikia, kad kažkas rūpintųsi viso organ, visos tos didžiulės struktūros skla, sklandžių darbo ir, ir nuoseklumu. Taip pat ponia Ashton, jos postas, kai iškyla konfliktų ir nesutarimų tarp e, asmenų, kuriem pavestos įvairios užduotis pagal šią organigramą. Ką jūs, kaip jūs rengėtės elgtis, pavyzdžiui, artimiausiais mėnesiais, man atrodo, pavyzdžiui, matau vieną, pavyzdžiui, matau, kad galime kalbėti apie valstybės, kurios, galima sakyti, šiuo laikotarpiu išgyvena revo, savo sušias revoliuciją. Uh, ir kaip, pavyzdžiui, jūs traktuojate, kaip, kaip tvarkote reikalus su tomis valstybėmis, nes viskas sugrupuota, priskirta vienam skyriui. Man atrodo, kad reiktų racionaliau padalinti užduotis. Ar jūs nemanote, kad iškyla rizika kad kad kai, kad kai kurios valstybės darbas su kuriomis valstybėmis nukentės, nes e, tos, kurios skurdžiausios valstybės, pavyzdžiui, nukentės, nes dėmesį iš jų atims labiau išsivyšusios valstybės. Ačiū, ponas Punga. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dėkuoju ponui Fokijadžiui. Noriu aptarti E, vieną problemą, kurią puikiai žinote, PTOM skyriaus e, likimas jūsų direktorate. Kalbu apie Latinų Ameriką ir Karibų regioną. Norėčiau išsakyti savo nuomonę tuo klausimu, nes man atrodo, kad toks sus... Ar jūs nematote, kad toks suskirstimas gali prieštarauti Europos komisijos neseniai parengtai strategijai dėl PTOM valstybių. Turime kalbėti apie tai, kaip viskas, kokios užduotis yra kam e, priskirtos. Komisijos narys Piebalksas, kalbėdamas paskutinėme PTOM e, renginyje, konferencija, kalbėjo apie tai. Kalbame apie valstybės re, regionus ir kaip žinote, kad čia kalbame apie valstybės, kurios yra salos vandenyne. PTOM salos, jų, jų, jų, jiems aktualūs klausimai yra visiškai kitokie. Galbūt reiktų atskiros skyriaus kuris užsiimtų konkrečiai tuo regionu, galbūt e, tokios diskusijos dar vyks, galbūt tariamasi su kitais direktoratais. Right. Uh, first, uh, of... Ačiū. Pabandysiu pirmiausia atsakyti pono Giorenso klausimus. Yra privalumų ir trūkumų dėl to, kad už AKR valstybės atsakingas vienas direktoratas. Viena vertus AKR valstybės jų prioritetai ir tikslai skiriasi, tarkim, nei, nei Saharos pakraščių valstybių tikslai ir prioritetai, nes jie skiria tūkstančiai mylių. Taigi yra įvairių už ir prieš. Mes aptarėme tą klausimą su AKR valstybių ambasadoriais keletą kartų ir mes jiems paaiškinome, jog padalinimas valstybių priskirimas atskiriems skyriams visiškai nereiškia, kad mes kažkaip traktuosime AKR valstybės kaip antrarūšės valstybės. Dirba žmonės, kurie privalo koordinuoti darbą su AKR valstybėmis, koordinuoti visus klausimus. Ir jie dirba jie tą, tą koordinavimą turi užtikrinti keliuose direktoratuose. Tai tiesiog kitoks būdas, kitoks požiūris ir turime paaiškinti, pristatyti tai AKR valstybėms ir paaiškinti joms, kad tai visiškai nereiškia, jog mes nelaikome jų svarbiomis Tačiau mes manome, nusprendėme, kad labai svarbu nusiųsti signalą, kad mes rengėme sutelkti dėmesį į Saharos pakraščių valstybės ir kad tikslingai rengėmės dirbti su jomis. Tai buvo mums labai svarbu. Toliau apmastymų grupė ar skyrius. Mes svarstėme galimybę įkurti tokį padalinį, bet geriausia būtų, jei tas padalinys dir, atsiras, atsirastų vystimosi politikos direktorate, politikos direktorate. Pavyzdžiui, politikos, padalinių politikos e, kūrimo padalinyje. Mes norime viską apmastyti ir, ir visą informaciją kaupti viduje, nusprendėme, todėl, kad, todėl nusprendėme, kad steigti atskirą apmastymų grupę kažkur tai atskirai yra ne, nepravartu. Dar vienas dalykas, tos jūsų minėtos valstybės iš tikrųjų egzistuoja uh, atskirų, e, jos yra, su jomis dirbama atskirai ir iš tikrųjų mes svarstėme, kaip, kaip e, dirbti su Šiaurės Afrikos valstybėmis. Mes parengėme komunikatą Šiaurės Afrikos valstybių klausimų. Ir vakar mano komisaras, kuriam priskirtas mūsų skyrios, paskelbė, kad e, skiriamos papildomos lėšos toms valstybėms. Taip pat noriu Jūs patikinti, kad iš kitų lėšos skirtos kitoms valstybėms nėra panaudojamos, niekas nenukenčia. Bet mes norime, kad nebūtų lėšos skiriamos uh, kad vystomojo bendradarbiavimo lėšos nebebūtų skiriamos toms valstybėms, kuriams nebereikia tokių, finan, tokių finansų. Apie tai buvo kalbama žaliojoje knygoje ir apie tai kalbama finansinių perspektyvų komunikate. Ir, ir vakar buvo paskelbta, kad dar pusantro milijardo eurų yra numatoma kaiminystės priemoniai. Ir viskas, ir klostosi būtent tą linkmę, kurią mums, kuria mums yra primtina. Pone Ponga, aš toms valstybėms, jūsų minėtoms valstybėms ir esu skiręs daug daugiau laiko, nei jūs įsivaizduojate. Taigi mes tikrai labai ilgai mąstėme, kaip pasielgti ir dabar svarstome, uh, koks finansinių požiūrių būtų naudingiausias formatas. Ir finansinė komunikate apie finansinės perspektyvas mes kalbėsime apie aukcionus, kurie numatomi. Taigi, ta prasme, mes ma, galite daryti išvadą, kad darbo grupės pozicija šiuo metu nėra dar užfiksuota ir tvirtinta naujoji finansinė perspektyva, kurioje kalbama apie užžyro teritorijas. Galbūt e, bus kitaip priskirtos užduotis atsakomybė už tas valstybės kitam departament, kitam skyriui arba bus kitaip e, sudaryti finansavimo planai. Pirmininkė, Noriu pasakyti, kad liko dar 20, turime dar 20 minučių, o žodžio paprašė penki nariai. Prašau visų kalbėti trumpai, nes ponas Fotijadis dar uh, turės apibendrinti mūsų susitikimą. Taip pat primenu visiems, kad uh, jums reikia balsavimo kortelių, ypač tiems, ku, ku, kurie dar neturite jų. Ačiū. Turiu vieną pastebėjimą ir vieną, noriu žodžiu, klausimą. Uh, Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai gerai, kad visi žmonės užsieimantis vystomoji bendradarbiavimu dirba viename direktorate. Tai tikrai sustiprina už vystimas atsakingo komisaro pozicijas, tai taip pat naudinga vystimosi politikai. Aš taip pat nemanau, kad reikia atskiros skyriaus, kuris užsimtų pamastymais, uh, Fransuas Moros skyrius, man atrodo, ir tuo užsijims ir be to visų skyrių padalinių vadovai tikriausiai bendradarbiauja, rengdami vyrius dokumentus. Ir tokiu būdu ir bus e, atlikta ta svarbi užduotis. Noriu paklausti, kaip jūs kaip, kaip pavyzdžiui, jūs, tra, kaip dirba tematiniai skyriai ir skyriai užsiimantis kitais klausimais, kokiu pagrindu yra paskirsti tos užduotis. Taip pat gal galėtumėte papasakoti pris maždaug, kiek jūsų nuomonė bus galima sutaupyti e, įgyvendinus visus šiuos pertvarkimus, taip pat papildomos išlaidos papildomi kaštai susiję su pagalbos organiz... visoms ES e, darbo vystomojo bendarbiavimo ir pagalbos rytie. Dar vienas paskutinį kolegą įrašiau į sąrašą ir daugiau. Ir sąrašas jau baigtinis. Pone Keller, aš nesu tokia tikra, kad ta organizacinis, tai tie pertvarkymai taip jau sklandžiai ir įvyks, nes viskas turėtų pradėti funkcionuoti nuo birželio pirmos dienos. Ir aišku, jūs iš karto mums pristatėte tą lentelę, organigramą, bet aš darau prielaidą, kad iš tikrųjų ji patvirtinta visai neseniai, gal net šį mėnesį. Tai turiu klausimą, kiek moterų yra tarp generalinių direktorių pavaduotojų tarpe ir uh, skyrių vadovų tarpe. Ir kaip praktiškai išsamei tiksliai atrodys bendarbiavimas tarp išorės santykių tarnybos ir DEFCO direktorato. Trečias dalykas Jūs ką tik sakėte, kad rengėtės uh, pasiekti, kad nebebūtų skiriama vistomojo bendradarbiavimo pagalba toms valstybėms, kuriuoms tų nereikia. Ačiū, ponė Kelė. Dabar ponas Dėva. Prašau kalbėti trumpai. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, išviežia oro gūsis. Ačiū E, Fokionai, už tai, kad atėjote pas mus ir aiškiai pasakėte, pavadinote daiktus tikraisiais vardais. Jeigu kažką reikia keisti, reikia keisti. Jau ilgą laiką dirbu šiame komitete, apie dešimtį metų. Ir girdėdavau, kad viskas yra puiku, kad nieko keisti nereikia. Kad viskas vyksta sklandžiai ir taip toliau ir panašiai. O dabar atinate jūs ir pasakojate, kad viskas iš tikrųjų yra ne taip, kad kažką reikia keisti. Ačiū už tai. Bet tai ne viskas pakeisti ką, ką kuo. Vakar ponas Mičelas mums pranešė, kad jis keičia difiną. Kad, kad keičiasi kai, kai kurie metodai, kurie buvo taikomi 50 metų. Ir kad bus nuo šiol bus siekiama įvertinti pasiektų rezultatų e, poveikį ir, ir taip pat bus vertinami visi susiję dalykai. Pavyzdžiui, bus bus kitaip. Ne, nebebus tokių pareiškimų, kad išleisime 6 milijonus arba lengiamės išleisti tiek ir tiek milijonų. Ne, pirmiausiai bus kalba apie tai, kokių rezultatų, apčiapiamų rezultatų norime pasiekti. Pasikeitė darbuotojai, pasikeitė struktūra, ar iš tikrųjų bus, ar tai padės pasiekti kitokių rezultatų. Pardon, Madame Cimer. Pone Cimer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mhm. Ačiū, pirmininkė. tokia politinis restruktūrizavimas visuomet yra žingsnis į turinio restruktūrizavimą. Manau, kaip ir kiti parlamentarai, jog pris, naujas perskirstimas, ypač AKR šalių atžvilgių, turės pasiekmių. Jau nebus galima kalbėtis su visomis šalimis viename skyriuje, nors tos šalis yra įpareig... su tomis šalimis yra bendradarbiaujama vienos sutarties pagrindu. Lygiai tas pats pasakytina ir apie Europos investicijų banką. Ar tai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje keisis ir santykiai su pačiomis AKR šalimis praktiškai keisis tokie santykiai, nes praeities modelio nebebus galima taikyti. Antras dalykas. Man patinka, kad jūs įtraukite maisto e, maitinimosi e, skyrių į šitą struktūrą, tai yra nauja ir pozityvu, Apačioje dar buvo parašyta, kad skirių vadovai rotuos. Aš norėčiau žinoti, ką tai reiškia. C'est comme vous voulez. Mais, ouais. Okay, uh, allow me to. Uh, there are a lot of questions. Maybe I'll try to give rapid answers in view of the uh, Aš pabandysiu, mm, pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus dėl direktorių pavaduotojų. Turėsime peržiūrėti samdymo planus iki rudenį ir aš tikiuosi, kad iki metų pabaigos jie visi, visi postai bus užpildyti, nes būtent tie žmonės turi užtikrinti teminių ir geografinių politikos planų ir <clears throat> programų koordinavimą. Kalbant apie papildomas išlaidas, tai mes iš tikrųjų sutaupėme, mes gražiname, pe, perdavėme 50 postų, kuriuos komisija panaudos kitur. Ir kalbant apie masto ekonomiką, mes mes sutelkėme dėmesį į tuos e, skyrius, tuos padalinius, kuriems numatytos naujos užduotis. Pavyzdžiui, mes sustiprinome geografinius direktoratus, kurių padėtis buvo tikrai nepavydėtina išteklių požiūrių. 20, 12 papildomų postų skiriame Afrikos padaliniui, 12 kaiminystės politikai ir daugybę postų skiriame politikos kūrimo direktoratui. Nes, kaip jau sakiau pradžioje, naujasis direktoratas turės plėtoti, renkti politikos planus visam pasauliui. Taigi, iš tikrųjų, mes atlikome, mes bandėme paskaičiuoti, kaip bendrame kontekste mes sutaupome teminės programos. Tai geras klausimas, jis nelengvas, tam galėčiau skirti visą dieną. Teminiai direktoratai kuo jie turėtų užsimti. Jiems numatytos keturios užduotis. Visų pirma, plėtoti naujausias, naujausios sektorinės politikos planus. Kitas dalykas, jie taip pat turi stebėti atskirų ES sektorinių politikos atskirus sektorių, politikos atskiruose sektoriuose įgyvendinimą. Ir čia mes tikrai pasiekėme pozityvių rezultatų, kalbant apie politikos skland... nuoseklumą ir sklandumą. Galiausiai delegacijos ir geografiniai direktoratai, kalbant apie program... programų rengimą. Ir taip pat teminių programų kūrimas ir rengimas jų yra daug ir joms skiriama daugybė lėšų, būtent tai jie turi daryti. Ir ta prasme, koordinavimo darbai su geografiniais direktoratais yra būtinybė prievolė bet kuriuo metu visame procese, viso proceso eigoje. Ir mes dirbame šiuo klausimu, bandydami nuspręsti visas procedūros smulkmenas. Ir ta prasme, generalinį direktora, direktoriaus pavaduotojams yra svarbios užduotis bendradarbiavimas tarp išorės veiksmų tarnybos ir DEFCO, galėčiau visą dieną apie tai kalbėti. Bet galiu pasakyti tik štai ką. Mums būtina pasiekti sėkmės ir užsitikrinti. Ir, pasie, ir užsitikrinti geriausio bendradarbiavimo uh, situaciją su išorės veiksmų tarnyba. Ir kalbant apie santykius tarp kolegų, geografinių už, ge, už, už geografinius regionus atsakingus, atsakingų padalinių lygmenių yra labai geras. O mums reikia dar ieškoti sprendimų, kalbant apie institucijas ir nuspręsti, kam bus suteikta galimybė um, apspręsti, primti galutinius sprendimus, Taip pat, kalbant apie projektų ir programų įgyvendinimą, reikės nuspręsti, ar suteiksime galimybę išorės veiksmų tarnybai išreikšti savo nuomonę. Taip pat, kalbant apie tai, ar, ar taip pat, kaip bus vykdami mokėjimai konkrečiai valstybei, jeigu numatyta parama iš biudžeto, taip pat politinės grupuotis. Ar, ar taip pat pol, politinės, vyriausybių pol, politinė pakraipa ar turės reikšmės. Taip pat noriu pasakyti, kad man tenka administracinė atsakomybė bei asmeninė atsakomybė. Kalbu apie lėšų valdymą, apie fondų kontrolę ir valdymą. Tai yra žmonės pavaldus man ir aš turiu už patvirtinti uh, kad 8 milijardai papildomų eurų kiekvienais metais būtų tinkamai panaudoti. Tai be abejo, aš sprendžiu, ką, kuo tie žmonės užsima. Ta, kita vertus, išorės veiksmų tarnyba užsima ir yra atsakinga už delegacijų darbą, už tai, ką, ką, kaip, kaip dirba delegacijos. Taigi, tai yra sudėtingi klausimai, bet mes tikimės rasti sprendimus instituciniai, organizaciniai dalykai yra klausimai, kuriuos sprendžiame su išorės veiksmų tarnyba nuo metų pradžios. Mes e, numatėme renkti kas savaitinius susitikimus su visa numatyta darbo tvarkė ir ieškoti sprendimų. Pono Dievos klausimas dėl dėl to, kurioms valstybėms nebeskirsime vystomosios pagalbos, dabar negaliu pasakyti ir negaliu užbėgti už akių komunikatui, komisijos komunikatui, kuris pasirodys, bet mes esame pareiškę, jog negalime toliau visiems po truputį dalinti pinigų visame pasaulyje. Taip pat ir toms valstybėms, kurios pačios yra donorės, nekalbant jau apie Kiniją, Braziliją, valstybė, valstybės, kurios yra didžiojo dvidešimtuko narės, kurių, kurių ekonomikos augimas per metus yra 80 procentų kurios savo biudžete nemažai lėšų skiria karinėms išlaidoms ir, ir skiria jų dešimt tūkstančių ar tūkstantį kartų daugiau nei mes skiriame vystomajame bendradarbiavimui ir arba valstybėms, kurios puikiausiai sprendžia visomą bendradarbiavimo klausimus. Ir tos valstybės prieš daugelį metų parei, yra, pa, pa, mums pasakė, kad jos nebenori vystomojo bendradarbiavimo, kad jos nori bendradarbiavimo tarp lygių partnerių, strateginiais klausimais, sektoriniais klausimais. Tačiau mes primiktinai kišame jiems savo pinigus. Aš tai stebėjau daugelį metų. Norime, kad tai pasikeistų ir ištekliai, kurie, kurias naudojame, kalba apie išteklius, kuriuos naudojame tose šalyse ir mes norime panaudoti tas lėšas kitaip. Pone Dieva, mes perėsime prie sistemos, kuri tikimės veiks geriau. Mes esame labai Mes puikiai suprantame, kad turime būti orientuoti į veiklos, į apčiuopiamus veiklos rezultatus ir būtent todėl sus, įkūrėme poveikio vertinimo direktoratą. Kita vertus. O, mes turime būti visur, tačiau netgi tose valstybėse, kuriuose labai sunku pademonstruoti pasiekt mūsų veiklos rezultatus ir poveikį. Tai yra valstybės, kuriuose tik mūsų skiriama pagalba padeda išlaikyti kažkokią tai pusiausvirą, kurios dar ne, neperžengia to skardžio, nuo kurios nukristų į bedugnę. Tačiau ir mes turime nepamiršti, kad yra valstybių, kurių situacija yra sudėtinga ir turime jiems, joms skirti būtiną dėmesį. Faktum, Um, different regulations, uh, ACP, ACP and, um, um, and DCI is not a problem because the two regulations. Vienai par kitaip uh, problemų turėtų būti mažiau, nes dabar jau viskas daug, supaprast, daug labiau supaprastinta. Mes neketiname peržiūrėti AKR ir kotonų modelio ir uh, valstybių ir vyriausybių uh, skyrių, atsiprašau, vadovai kurie anksčiau dirbo delegacijose, kuriems negalėjome skirti vadovavimo postų, dar vienus metus išlaikys ypatingą statusą. Euh, Ačiū. Dar trys kolegos prašo žodžio e, prašau visų kalbėti ne ilgiau nei vieną minutę, nes per vieną minutę manoma užduoti klausimą. Pane Šnyber Jastra, vienai minutį. Labai nedidelis, trumpas klausimas. Matau, kad nuolatos kyla problemų tarp valstybinio bendradarbiavimo lygyje Europos Sąjungoje. Kur jūsų struktūroje vyksta toks bendradarbiavimas tarp valstybių narių? Bus, avu. Pone Tiokarus. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ να ευχηθώ να δουλέψει το νέο οργανόγραμμα της έκθεσης. Ωστόσο θα ήθελα... Ačiū. Aš parodžiau jums, jūs parodėte mums organigramą. Galbūt galėtumėte vis dėlto pakomentuoti pono Gerenso užduotą klausimą. Juk jis klausė apie kriterijus ir klausė, kaip viskas pakito. Jūs pats minėjote, ponė Ashton, ar tikrai galima visą vystimosi politiką e, apimti jūsų struktūroje. Juk reikia išlikti nepriklausomiems, reikia tam tikro neutralumo. Ar ištikus humanitariniai kriziai jūs turėsite galimybių sureaguoti iškart? Ar nebus čia kokiu nors konfliktu? juk labai svarbu reaguoti kuo greičiau. Taigi, kaip, kokie jūsų santykiai su ponia Ašton ir jos institucija? Galbūt jums reikėtų nepriklausomų pajėgų, kurios galėtų reaguoti. Ačiū. Merci. Ponas Giorensas. Aš jau kurį laiką kalbu apie vystimosi sritį ties klausimų priežiūros pertvarkymą, kur jau kurį laiką nu, remiuosi politinė visuomenė, kalbant apie komisijos gebėjimus formuluoti, skirstyti lėšas, e, protingai paskirstyti lėšas. Tačiau niekas nesikeičia. Mano galva, trūksta e, tokios tokio padalinio, kuris bendrai iš išorės, iš tam tikros perspektyvos viską įvertintų ir atsakytų keletą klausimų. Kalbant apie lėšų padaudojimą, apie fondų valdymą ir kontrolę. Yra tam tikrų rimtų kliūčių. Toliau Afrikos, pavyzdžiui, Afrikos atvės. Uh, Taip, kaip užtikrinti, kad 28 veikėjai veiktų kaip vienas, vieningai išorės klausimais? Nes pasiūlymų monopoliai šioje srityje turi kita institucija pasaulio bankas, bet čia irgi galima suklysti. Aš nesuprantu, kodėl reikia pereiti į tokias, užimti tokias kukles pozicijas. Uh, tuo pat metu suvokiant, kad mums kai ko nepavyksta pasiekti, ar iš tikrųjų, juk iš tikrųjų tiek nedaug kainuotų sukurti tokią struktūrą, kuri viską įvertintų iš išorės. Man taip atrodo. Klausimų laikas baigėsi, bet norėčiau priminti ponios Keller užduotą klausimą, net jei ir išėjo. Tai yra, kiek moterų yra e, vadovų postuose jūsų direktorate. Merci, madame. Um, okay. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, dėl jūsų klausimo. Dvi vadovės, moteris, dvi iš devinių, bet aišku, geriau būtų turėti kiek galima daugiau, kol kas mums pavyko tik tiek. Labai jautrus svarbus klausimas. Beje, priminsiu, kad mes e, taip pat turime laikytis prievolės užtikrinti geresnį lyčių lygybės principą ir atstovavimą e, aukštų lygių. Skyrių vadovų kontekste beje viskas daug geriau atrodo, ten procentaliai moterų yra daugiau. Toliau dėl paramos e, veiksmingumo. Kaip E, visoms valstybėms laikytis vienos bendros pozicijos? Tai labai paprastas klausimas, bet atsakymas labai sudėtingas. Mes dabar peržiūrime paramos veiksmingumo klausimą ir iš esmės tai yra A3 skyriaus kompetencija Būtent jie užsima šiais svarstymais ir peržiūra, jie svarsto jungtinio bendro programavimo galimybę su valstybėm narėm, taip pat e, svarsto galimą pasiūlymą, kurį teiktumėm valstybėm narėm. Aš asmeniškai gan skeptiškai vertinu visą šį procesą. Prieš kelis metus valstybės narės labai atvirai vertino mūsų pasiūlymus, vertino galimybę e, dirbti kartu, e, susitarti dėl darbo paskirstimo ir taip toliau. Tačiau daug kas pasikeitė. Ir dabar man jo atrodo, kad šiek tiek išgaravo tas noras, atsiranda vis daugiau biudžeto problemų valstybėse narėse ir e, jos turėjo apkarpyti paramą skiriamą besivystančiam šalim ir turi karpyti ir savo biudžetus, tad atsižvelgiant į vairiausias šias aplinkybės, jos vis labiau neigiamai pradeda, vis neigiamiau pradeda vertinti vis, vystimui suskiriamą pagalbą ir ją vis labiau mažina. Toliau, taip, klausimas dėl to, kad mes išleidžiam daug pinigų, bet labai nedaug kas tai pastebi. E, aišku, tai yra labai aktuolus klausimas. Aš tikrai dar jį panagrinėsiu ir pasvarstysiu. Dėl reakcijos į humanitarinę, humanitarinę krizę. Yra sudarytos galimybės, tai yra viena iš prerogatyvų komisijos, už tai atsakingas ECO skyrius ir jis ir toliau egzistuos, nepaisant to, kad buvo sudaryta EIVT. Tačiau, aišku, dar nėra visiškai aišku, kaip mes dirbsime kartu su EIVT, kaip derinsime savo veiksmus, politikos planavimą. E, svarbu be abejo užtikrinti, kad ir ateityje vystimasis ir vystomasis bendradarbiavimas išliktų mūsų prioritetu. Ačiū. Ačiū už visus paaiškinimus ir atsakymus. Noriu paploti jums. Là, je vous laisse deux minutes, euh, le temps de tout mettre en place et nous allons passer au vote. Dabar prasidės elektroninis balsavimas. Už dviejų minučių. Oui, pas bien, il est encore.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 Voilà, nous allons procéder à un essai. Alors, votez tous. Dabar bus bandomasis balsavimas, sako pirmininkė. Prašau visų balsuoti. Ar mes vėluojame? Balsuojame e, dėl šio klausimo. Taip, už prieš susilaikę. Už prieš susilaikę. Ça marche? Non. 26 personnes, 15 ans, 15 ans votés. Alors pour le moment, on n'est pas encore bon. Nous, am, euh, nous avons 26 personnes. Yra 27 e, septyni nariai, dabar 18-19 trūksta, dar trijų trūksta. Aš pati balsavau, sako pirmininkė, trys, dar trys žmonės nebalsavo. Encore deux. Ah, encore une. Dar du, dar vienas lieka.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 Alors, euh, d'abord, euh, je voudrais rappeler une petite correction dans la. Norėčiau pranešti apie pataisimą balsavimo sąrašuose. Aštunta pastraipa, 60, ten turi būti parašta, kad 67 pakeitimas atkrenta, jei pritarsime 66 pakeitimui, ar ne 65. Ar, ar norite, kad pakartočiau? Aštunta pastraipa, 67 pakeitimas atkris, jei pritarsime 66 pakeitimui, o ne 65. Ar aišku? Yes. Voilà. Alors, on va commencer. Tuomet pradedame. Balsuosime pirmą dėl pono Kačmareko pranešimo. Ar yra kažkokių tai dar problemų? Pradedame. Devintas pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Ne. Keliant rankas. Ah, bah, ça change, ça change. On vient de me dire que c'est électronique. Alors, à main levée. Tuomet kelsime rankas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 11 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 12 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. A kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dabar 16 pakeitimas už prieš, susilaikę, pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. B kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dvide, 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš, susilaikė pritarta. Reikia pasitikrinti. Iš tikrųjų, per greitai viskas. 23 pakeitimas. Balsuojame. Le vote est ouvert. Voilà. Alors. Adopté. Pritarta. 24 už prieš, susilaikę, atmestas. 25 už, prieš, susilaikę, pritarta. E kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar 28 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 už, prieš, susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 37 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmestas. 38 už, prieš, susilaikė atmestas. 39 už, prieš, susilaikė atmestas. 40 pakeitimas dėl atskirų dalių balsuosime. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Atrodo pritarta. Reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl antrosios 40 pakeitimo dalies. Votez ouvert. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pakeitimas žodžiu. Ponas Klarkinas įteikė. Atsiprašau, ponia Klarkina, atsiprašau, sako pirmininkė. Kas už šį pakeitimą? Prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl šio pakeitimo, balsavimas prasidėjo. Liutekliu. Masavimas baigtas. Pritarta. Toliau 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 45 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 46 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 47 už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 už, prieš, susilaikė, pritarta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 51 pakeitimas, ne, jisai atkrenta, sako pirmininkė. Ir dabar šešta pastraipa, F kompromisas. Dėl dviejų dalių, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl F kompromiso antrosios dalies. Balsavimas prasideda. Livutekliu. Balsavimas baigtas. Pritarta. 52 pakeitimas dabar. Penkiasdešimt antras pakeitimas dėl antrosios dalies jau balsuojame. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 54 pakeitimas už, ne, 57, sako pirmininkė, o iš tikrųjų 53 už, prieš, kas vyksta. Dėl 53 pakintimo balsuojame. Ar visi rado? Ne, iš tikrųjų jis, jis atkrenta, jeigu 52 priimtas. E, gal geriau pasakykite visiems, sako pirmininkė, tada bus, bus paprasčiau. Jei F kompromisui pritarta ir jam buvo pritarta, žodį particularly pakeičiame žodžiu and also. Voilà. C'était bien dit. Viskas aišku, ar ne? Euh, c'est mieux, c'est mieux que si moi je l'avais dit en anglais. Personne n'aurait rien compris. Jeigu aš būčiau perskaičiusi angliškai, niekas nebūtų nieko supratęs. 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarėme. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 už, prieš, susilaikė, atmestas. G kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 60 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 61 pakeitimas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar balsuojame dėl 62. Už. Kas prieš? Susilaikė atmestas. Dabar 63. Iš tikrųjų 65 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Toliau 66 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmestas. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 68 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 69 pakeitimas. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkė. Dabar H kompromisas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 70 e, pakeitimas Ne, iš tikrųjų 74. Už, prieš, susilaikę, reikia patikrinti. Basavimas prasideda. Liubutikliu. Basavimas baigtas. Ar kažkas nebalsavo? Pritarta. 75. Ne, jis irgi atkrenta, tuomet 77 šeštas, kas už, prieš, čia, čia laskirų dalių balsuojame. Balsuojame dėl 76, dėl atskirų dalių. 76, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Reikia patikrinti elektroniškai, balsavimas prasideda. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pakeitimas 77, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 78 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar 79 pakeitimas dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios dalies kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Balsavimas prasideda. Dépêchez-vous, vote est ouvert. Le... Balsavimas baigtas. Atmestas. Dešimta pastraipa, žodinis pakeitimas. Antras žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau, 80 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 81 už, prieš, susilaikė pritarta. 82 už, prieš, susilaik... Reikia pasitikrinti, balsavimas prasideda. Dėl 82 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vienu balsu persivėrus. Dešimta pastraipa, trečias žodinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 83 pakeitimas. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkė. Tuomet E, pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 84 už. Ne, toliau 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 89 už, prieš, susilaikė, pritarta. 90 už, prieš, susilaikė, pritarta. 91 už, prieš, susilaikė, atmestas. 92 už, prieš. Reikia pasitikrinti, balsavimas prasideda. Dėl 92 pakeitimo balsavimas baigtas. Pritarta. Paragraf 12, amendement 4. 93 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 94 už, prieš, susilaikė, pritarta. 95 už, prieš, susilaikė, pritarta. 96 už, prieš, reikia pasitikrinti. Reikia geriau kilnuoti rankas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 97 už, prieš, susilaikė, pritarta. 98 už, prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas žodinis pakeitimas. Ne, iš tikrųjų dabar 104 pakeitimas. 13 pastraipai ne. Taip. Iš tikrųjų, 104 pakeitimas dabar kas už? Prieš susilaikė pritarta. 105 už. Prieš susilaikė pritarta. 106 už. Prieš susilaikė pritarta. Penktas žodinis pakeitimas kas už. Prieš susilaikė pritarta. Toliau atkrenta ir dabar 108 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 109 už, prieš, susilaikė, atmestas. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl 109. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau 111 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. J kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Var 113 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 115, kas už, prieš, susilaikė, Pritarta. 116 pakeitimas. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkė. Ir dabar 117 irgi atkrenta. Taigi dabar 16 pastraipa, 118 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Bet ne, man neaišku. Pasitikrinkime, kaip balsavome dėl 118. Le vote clos. Balsavimas baigtas. Pritarta. Jūs prastai kilnuojate rankas, kaip jau sakiau. 119. Kas už? Prieš? susilaikė pritarta. 120 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 121 už, prieš, susilaikė pritarta. 16 pastraipa, ką kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 124 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Balsuojame kartu dėl 126-127, kas už, prieš, susilaikė, dėl visų trijų pakeitimų balsavome už. Dabar 17 pastraipa L kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 131 pakeitimas. 17 pastraipė, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 133 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 134 dėl dviejų dalių, dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, Reikia pasitikrinti. Balsavimas prasideda dėl antrosios 164 pakeitimo dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šim, toliau 18 pastraipa, 165 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarti. 136 už. Prieš susilaikė pritarti. 138 kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. 139 už, prieš, susilaikė, atmestas. 140 už, prieš, susilaikė, atmestas. 141 už, prieš, sus... reikia pasitikrinti, balsavimas prasideda dėl 141. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 142 už, prieš, susilaikė, pritarta. 143 už, prieš, susilaikė, pritarta. 144 už, prieš, susilaikė, atmestas. 145 už, prieš, susilaikė, atmestas. 146 už, prieš, reikia patikrinti. Dėl 146 balsavimas prasideda. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Pritarta. M kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. Dabar 149 pakeitimas 19 pastraipai. Ne, sako pirmininkė. Ne, man atrodo, kad 145 pakeitimui mes nepritarėm. Jis atkrenta, jei pritarėme 145, o 145 atmetėme. Tuomet, iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote. Pone Kašmenai, nėra taip viskas paprastai ir aišku. Taigi, 19 pastraipas, 148 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? pritarta. 149 už, prieš, susilaikė, pritarta. 19 pastraipai pakeitimas. 150 dėl, dėl atskirų dalių, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dėl antrosios dalies už, prieš, reikia balsuoti elektroniškai. Dėl antrosios 150 pakeitimo dalies balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 20 pastraipai. N kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 152. Ne. Sako pirmininkė. Iš tikrųjų 151. Nesiginčykite. Ir 157 pakeitimas dabar 20 pasrapį už, prieš susilaikė pritarta. 21 pasraipė O kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. O kompromisas. Ką tik balsavome dėl jo. Aš atsiprašau, pamiršau pasakyti, kad tai buvo O kompromisas, sako pirmininkė. Dabar 163, 21 pastraipai. Jos nesutarė. 162 pakeitimas. Kas už? Dėl jo balsuojame, ar ne? Jis atkanta, jeigu 158 pritarėm, bet mes jam nepritarėm. Tai reiškia, kad dabar 162. Jeigu ponas Bermanas dar bandys įkišti savo trigrašį, bus tikrai sudėtingas. 162, kas už, kas prieš, reikia patikrinti. Balsuojame dėl 162. Livotekliu. Balsavimas baigtas. Pritarta. 161 pakeitimas. Jis atkrenta, ar ne? Ne, jis neatkrenta. 161. Kas už, prieš, susilaikė, e, pritarta. 21 pastraipa 163 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 164 už. Prieš susilaikė pritarta. 165 už. Prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Balsavimas prasideda dėl 165 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 21 pastraipai 166 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. 167 už, prieš susilaikę atmestas. Toliau P kompromisas dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, už, prieš reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Balsavimas prasideda. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 172 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atrodo, kad pritarta.

Kas už? Prieš. 174 atmestas. Dabar 178. 23 pastraipai teikiamas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 1, 7, 9 pakeitimas ir 180 dėl jų abiejų, nes jie identiški. Taigi, dėl pirmosios dalies, nes yra didelis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Dėl trijų kartų visų balsuojame ne. Gerai, jeigu prieštaraujate ne. 181 už, prieš, susilaikė pritarta. 182 už, prieš, susilaikė pritarta. 183 už, prieš, susilaikė pritarta. 185 dabar, 23 pasraipį už, prieš, susilaikė atmestas. Toliau 186 už, prieš, susilaikė pritarta. Ir 187 už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir 188 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dėl konstatuojamosios dalies. B. E, Simtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl nurodomųjų dalių. E, ketvirta nurodomoji dalis dėl visų kartų? Ne. Dėl keturių pirmų galime kartu balsuoti. Tuomet dėl keturių pirmų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta? su pakeitimu žodžiu. Tam pritarėte. Tuomet bals... ketvirtas pakeitimas. Ne, penktas, atsiprašau, sako pirmininkė. Penktas pakeitimas atkrenta, nes trečiajam pakeitimui pritarėm. Dabar šeštas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar elektroniškai balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Félicitations au rapporteur. Sveikiname pranešėjus. Maintenant, on a quoi là On est où là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 susilaikė pritarta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtai pastraipai, 21 pakeitimas dėl dviejų dalių, kas pir, už pirmąją dalį, už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš, susilaikė pritarta. 24 už, prieš, susilaikė pritarta. 26 už, prieš, 25 susilaikė pritarta. 26 už, prieš, susilaikė pritarta. Reikia pasitikrinti dėl 26-ojo, kai balsavime balsavimas prasideda. Atmestas. Bet. 27 už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė pritarta. 29 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 30 pakeitimas už, ne, sako pirmininkė, dabar 31 už, prieš susilaikė pritarta. Žodinis pakeitimas dabar pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 33 pakeitimas dabar, 12 pastraipa, kas už, kas prieš, e, pritarta. 13 pakeitimas, ket, e, 33. 34. Dėl dviejų dalių už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar dėl antrosios dalis. Antroji dalis atkrenta. Reikia pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime. Kaip balsavome dėl 34 pakeitimo pirmos dalies. Première partie, c'est ouvert, dont le vote est fermé. Ah, c'est adopté. Pritarta pirmąjį dalį. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote. Dabar dėl antrosios dalies. A, iš tikrųjų, reiktų rankas kelioti kilnoti aukščiau, ponė Bermanai, jūs vos, vos pakeliate ranką. Tris, antroji dalis, kas už, prieš. Reikia truputį žemiau žvelgti. Dabar antroji dalis, atsiprašau, Gior... nes ponas Giorinsas išblaškė mano dėmesį. Kas už antrąją dalį? Kas, pri... Kas už? Kas prieš? Atmesta. Atskiras balsavimas dabar. Dėl pirminio originalaus teksto 13 pastraipos, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Žodinis pakeitimas numeris 2, kas už, kas prieš, pritarta. 35 atkrenta, tuomet 36 pakeitimas dėl trijų dalių. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti dėl antrosios dalies, kai balsuota. 36 pakeitimas balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti, kaip balsavimą dėl trečiosios e, šio 26 pakeitimo dalis. Balsavimas prasidėtas, balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 pasiraipė 38 pakeitimas dėl dviejų dalių, kas su, kas su prieš, susilaikė pritarti. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl antrosios iš vašto pakeitimo dalies. Balsavimas prasideda. E, kliu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pastraipa, 39 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau, 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 41 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 42 pakeitimas už, prieš, dėl dviejų dalių, ne, atsiprašau, dėl dviejų dalių, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. 43 pakeitimas už, prieš,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 Amendement 46, qui est pour? 46 pakeitimas, kas už, prieš. Kar 46 balsavimas prasideda. Le vote est clos. Rejeté. Atmestas. Dabar dėl atskirų dalių 16 pakeitimas. 16 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 47 pakeitimas už, prieš, pritarta. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 49 pakeitimas dėl dviejų dalių, dėl pirmosios dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas, nepritarta. Patvirtintas, sako pirmininkė. Dabar, bet reikia pasitikrinti, balsuojama dėl 49 pakeitimo pirmosios dalies. Devoteklių. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar dėl antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 18 pastraipa. Ne, 17 pastraipa. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 52 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 19 pastraipa 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 54 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Atrodo, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti. 54 pakeitimas. Elektroninis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Dabar dėl atskirų dalių balsuojame. Dėl, dėl atskiras balsavimas dėl 19 pastraipos. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 55 e, pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 19 pasraipa 56 pakimas už, prieš, reikia patikrinti. Balsavimas prasideda. Dėl 56 pakeitimo, man atrodo, kad pritarėme, bet reikia patikrinti, balsavimas baigtas, pritarta. Aš 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 51 pakeitimas už. Ne, 59, sako pirmininkė, už. Prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Balsavimas prasideda dėl 59 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 61 pakeitimas, dėl trijų dalių balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 60 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 65 už, prieš, susilaikė, pritarta. Konstatuojamoji dalis, šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aš septintas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas už, dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta Pritarta. Dabar žodinis pakeitimas. Numeris 3. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dar vienas žodinis pakeitimas. 4 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dėl, dėl visų iki 17 pakeitimo, ar pritarėte? Nuo 13 iki 17. Nuo 13 iki 17 kartuojat pirmininkė. Dėl visų kartų, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar nurodomoji dalis. Pirmas pakeitimas. Dėl visų jų galime balsuoti. Dėl visų iki ketvirto. Kas už nuo pirmojo iki ketvirto. Prieš susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas tuoj bus baigtas. Pritarta. Alors, on félicite les rapporteurs. Sveikiname pranešėjus. Un petite annonce. Une annonce. Pour le vote suivant de M. Goebbels. Alors, une petite annonce. Pranešimas dėl kitų balsavimų. Komiteto sekretoriatas išdalino sąrašus, kur 5, 11, 38 ir 59 pakeitimai patikti APP frakcijos vardu yra ir jų uh, autoris yra, pon, buvo ponas Mišelas, kurio šiandien nėra. Pone Svensonai, jūs perskaitysite tuos naujus pakeitimus, kai balsuosime. Huh?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 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Balsavimas prasideda dėl 20 pakeitimo. Ne, sako pirmininkė, aš suklydau. Balsavimas baigtas. Pritarta. E, afet, afeto pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. yra čia. Biudžeto pirmas už, prieš, susilaikė, pri, atmesta. Afeto antras už, prieš, susilaikė, pritarta. Biudžeto trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Afeto trečias, tryliktas dėl trijų dalių. Dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Dėl AFET pir, 13 pakeitimo antros dalis balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis, ne, trečioji dalis, atsiprašau. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Pritarta ar atmesta? Reikia patikrinti. Trečioji dalis balsavime elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 23 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 už, prieš, susilaikė, pri, atmesta. Man atrodo, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl 24 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antra pastraipa 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 26 atkrenta, dabar 27 už, prieš susilaikė pritarta. Na, ne iš karto, dabar 28, ta 28 atrodo balsuojama. Pone Gerensai, jūs norėjote pasakyti, pakomentuoti dėl 29 kažką, dabar balsuojama dėl 28. -ojo. Kas už 28-ąjį? Ten tai yra kitame pranešime, aišku. 28 už, prieš, susilaikę, reikia patikrinti. 28 pakeitimas balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 29 už prieš susilaikė pritarta. 30 už, prieš susilaikė, reikia patikrinti. Reikia patikrinti, balsuojame elektroniškai. Dėl 30 pakeitimo balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečia pastraipa, 31 pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš susilaikė atmestas. 33 už, prieš susilaikė atmestas. 34 už, prieš susilaikė pritarta. E, antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Visa kita atkrenta iki ketvirto biudžio komiteto dėl dviejų dalių, kas, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susil... pasitikriname elektroniškai dėl antrosios biudž komiteto ketvirto pakeitimo dalis balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau ketvirtai pastraipai pakeitimas ir dabar sutikiu žodį ponui Svensonui. Ačiū. Taigi, mes norime, žinoma, norime įtraukti tokius žodžius. Reikalauja, kad parlamento įgyvendinama demokratinė biudžeto kontrolė būti viena iš esminių sąlygų skiriant lėšas besivystančioms valstybėms, taip pat konsultacijos su pilietinės visuomenės atstovais, e, demokratiškai priimant sprendimus dėl e, tokių biudžeto lėšų panaudojimo. Kas už šį žodinį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Taigi, e, kont 2. Kas už, prieš, susilaikė, ne visi seka. Dabar balsuojame dėl ketvirtos pastraipos komiteto antro, antro pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, prieš pritarta. Kont 3 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar Afeto šeštas pakeitimas, penktai pastraipai. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 41 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Prašau visų nustoti kalbėti, nes tikrai sunku dirbti. Penkta pasrapa 42 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 43 už, prieš, susilaikę, pritarta. 40. Ne. 44 ir dėl, paskui dėl visų kartų. Kas už 44, kas prieš, susilaikė, pritarta. Jeigu norite balsuoti dėl visų, nuo 45 iki kur? Iki 47. Nuo 40, 45, 46, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Afeto ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. 48 už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 atkrenta, dabar 50 už, prieš, susilaikė, pritarta. Kont 11 už, prieš, susilaikė, pritarta. Afeto 7 už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 atkrenta, dabar 52 už, prieš susilaikė atmestas. 53 už, prieš susilaikė atmestas, biudžeto 5 už, prieš susilaikė pritarta. Kont 6 už, prieš susilaikė pritarta. 54 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta susilaikė atmestas. 55 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 5 konta 8 už, prieš susilaikė pritarta. Kont 9 dėl dviejų dalių, dėl pirmosios dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Dabar aš aštuntai pastrapai biut šeštas už, prieš susilaikė pritarta, 56 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, afeto aštuntas už, prieš susilaikė pritarta, reikia patikrinti, basavimas prasideda dėl afeto aštunto pakeitimo, basavimas baigtas, pritarta. 57 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 58 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Afeto 9 už, prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas žodžių, ponė Svensonai. Vous avez la parole. Thank you, madame president. Considers that all... Ačiū pirmininkė. Mano, kad naftos ir mineralų turinčios šalis turi didžiulį potencialą finansuoti savo vystimasi, taip pat kovoti su skurdu, užtikrinant skaidrų mokesčių surinkimą bei sąžiningą gerovės paskirstimą. Todėl ragina komisiją spręsti šį klausimą kaip prioritetinį, tam, kad būtų palaipsniui pašalinta parama biudžetui. Ačiū. Kas už? Prieš? reikia pasitikrinti. Dėl žodinio pakeitimo balsavimas prasideda. E, balsavimas baigtas. Pritarta. 59 atkrenta. Dabar 60. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 61 už, prieš, susilaikė atmestas. Afeto nereikia balsuoti. 62 už, prieš, susilaikė, pritarta. 63 už, prieš, susilaikė, atmestas. 10 afeto už, prieš, susilaikė, atmestas. Kont 5 už, prieš, susilaikė, pritarta. Afeto 11 už, prieš, susilaikė, pritarta. Afeto 12 už, prieš susilaikė pritarta. 64 pakeitimas už, prieš sus, reikia pasitikrinti. Balsavimas elektroniškai prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 pakeitimas 65. 66 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 67 už, prieš, susilaikė, pritarta. 10 biudžeto už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 biudžeto už, dėl trijų dalių. Dėl kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl antrosios dalies kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. Dėl trečiosios dalies balsavimas elektroniškai prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirta dalis už, prieš susilaikė. Man susidarė įspūdis, kad pritarta. Reikia patikrinti. Dėl ketvirtosios dalies balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Apritarta. 15 pastraipa 68 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Biudžių 12 už, prieš, susilaikė pritarta. 13 už, prieš, susilaikė pritarta. E, konstatuojamoji dalis. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Pone Svensonai, žodis vėl jums dėl žodinio pakeitimo pristatymo. Ačiū, ponė pirmininkė. Parama jau tapo viena iš pagrindinių paramo, pagalbos formų. Komisija nori skatinti tokios paramos teikimą per ateinančius metus. Siūlau užbraukti pabrauktus žodžius. And whereas it is the Commission's aim to step up such support over the coming years. Tuos žodžius išbraukti. Kas už šį žodinį pakeitimą? Kas prieš? Ką... E, pasitikrinkime tuomet, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Šeštas pakeitimas B e, punktui už prieš susilaikė Pone Geransi, nekinkite manęs. Šeštas pakeitimas už, prieš, prieš, susilaikė. Nesu tikra, sako kalbėtoja, reikia patikrinti. Balsavimas prasideda. Dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintas pakeitimas. Balsavimas prasideda. Kas už? Amendement 7. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Už, dešimtas prieš, susilaikė, pritarta žodinis pakeitimas, ponė Svensonai. Ačiū pirmininkė, siūlau įrašyti žodžius, kadangi parama biudžetui turėtų padėti gerinti paramos kokybę ir veiksmingumą ir konkrečiai darant nuorodą į nuosavybės ir harmonizavimo principus, atsižvelgianti tai, kad politinis dialogas tarp donorų ir gavėjų suteikia galimybę atsižvelgti į prioritetus tam tikrose šalyse, paskirstant indėlį ir finansus ir taip pat padeda atsižvelgti nacionalinį skurdo mažinimo strategiją. Ah, j'avais pas le micro. Abstention. Susilaikė privertė. Dviltas pakeitimas už Pri, prieš susilaikė atmestas. 13 už prieš susilaikė atmestas. 14 už prieš susilaikė atmestas. 15 už prieš susilaikė pritarta. 16 už prieš susilaikė pritarta. 17 už, prieš susilaikė pritarta. 18 už, prieš susilaikė pritarta. 19 jis atkrenta. Toliau nurodomoji dalis. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Antras už, prieš susilaikė pritarta. Trečias už, prieš Balsuojame elektroniškai, nes neaišku, kas kaip kėlė bal... rankas dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ir dabar galutinis elektroninis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname pranešėjus. Et donc, c'est fini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 dėl pono Giorenso pranešimo. Pradedame pirmai pastraipai, antras pakeitimas. Kas už? Kas už, kas prieš? Susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė Atmestas. Trečias už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. E, pirmas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ketvirt. Antras kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Septintas pakeitimas už. Prieš susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas dėl atskirų dalių už, pirmąją dalį kas prieš, susilaikė, pritarta, antroji dalis už, prieš. Kas dėl antrosios dalies? Už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, nes neaišku. Antroji dalis balsuojame trečiojo kompromiso. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 11 ar 16? 16. 16 pakeitimas penktai pastraipai. Kas už? Pone Georensai, ar jūs balsuojate už savo pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 17 už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 už, ačiū ponė Gerinci, prieš, susilaikė, pritarta. 19 už, prieš, susilaikė, ne, neaišku, reikia pasitikrinti elektroniškai, basavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 20 pakeitimas, ne 22 atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 23 už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 už, 25, 26 kartu dėl visų, kas už šiuos tris, kas prieš, susilaikė, pritarta. 27 už, prieš, susilaikė, pritarta žodinis pono Gerencio pakeitimas. Ponas Gerencas prašė žodžio. Jam jį ir suteiksim. Ačiū pirmininkė. E, siūlau pakeisti tekstą tokiu tekstu. Mano, kad Europos Sąjunga kaip e, fondų skirstytoje turi tapti lyderę vystamajame bendradarbiaujame pasaulyje ir mano, kad dėl to viduje dirbantis apmąstymų skyrius būtų naudingas komisijai, e, jei apsisprendžia dėl bendrų politikos krypčių. Ah, <laughs> Kas už? Aš balsuočiau už tą pakeitimą, bet aš esu prieš. Kas už šį pakeitimą žodžiu? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Galutinis elektroninis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vienbalsi. Sveikiname pranešėjus. Bravo. Voilà. Et maintenant, on a quoi là On a quoi là Qu'est-ce qu'on a maintenant On a le prince de... Euh, Je vous laisse euh, trois minutes pour quitter la salle en silence. Tris minutės turite tyliai išėti iš salės. Ir prašau rodyti pagarbą tiems, kurie lieka posėdėje. D'accord. Point 17. Moi, j'ai un truc à dire. Mm. S'il vous plaît, nous commençons dans quelques secondes, donc merci de prendre. Gerbėmieji, tuoj pradėsim. Prašau visus susėsti. Prašom atsisėsti. Jau ir taip vėluojame pusvalandžiu. I was to have the, the family. Alors, c'est ça. Alors, merci à toutes, merci de prendre place. Taigi, ačiū visiems. Nežinau, kas čia yra mūsų lankytojai, tačiau apgailestauju, kad nėra pakankamai vietų. Jeigu rasit kokią laisvą kėdę, tai prašyčiau jūs susėsti. Voilà, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre collègue Madame Eva Britt Svensson. Sveiki, sveikinu atvykusią kolegę Eva Britt Svensson, moterų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, bei visus šio komiteto narius susirinkusius į mūsų bendrą posėdį. Šiandien kalbėsime apie seksualinę prievartą ginkluotų konfliktų zonose, ypač atsižvelgiant į Kongo problemas. Pasikvietėme ponę Valström, buvusią komisarę, kuri dabar dirba jungtinėse tautose ir kaip tik jos rytis yra prie, kova su seksualinė prievarta. Taip pat e, gydytojus iš Bukavo ligoninės, kuri gavo karaliaus Pudua premiją 2011 metais sveikiname šios ligoninės gydytoją, gynekologą. Sveikinu kolegą Aurimovą Sepanį, Kongo Respublikos ambasadorių bei visus kitus mūsų svečius, kurių pavardžių čia neturiu, tačiau jie visi atstovauja Kongo Respublikai. Europos parlamentui šis klausimas labai rūpi, mes dažnai apie jį diskutuojame, mes esame prieėmę ir rezoliuciją smerkiančią tokius veiksmus. Mūsų komitetas norėtų pranešti visuomeniai, kad mes šią temą domimės, ir mums labai svarbi yra mūsų svečių patirtis, mes norime ją išgirsti, ji labai reikšminga mūsų tolimesnėms diskusijoms. Dabar norėčiau paprašyti ponios Valstrom 20 minučių, o galbūt ir 15 minučių, nes laiko trūksta, pasisakyti apie tai, kaip jungtinėse tautose sprendžiami šie klausimai, kokiu, kokiu rezultatu yra pasiekta, kokiu uždavinių dar kyla, kokius iššūkius reikia įveikti. Praš. O paskui suteiksime gydytojui ponui Munkvegė žodžių. Prašau, ponė Valstrom. Dėkoju. Tikrai džiugu vėl lankytis čia, Europos parlamente ir pasisakyti šią svarbę temą. Man tikrai didelė garbė sėdėti šalia Danimo Kvekį, kuris yra tikrai labai gerai žinomas asmuo iš Pans ligoninės Bukabu ir aš tikrai tikiuosi, kad jis gaus pakankamai laiko pasisakyti ir atsakyti jūsų klausimus. Na, tas postas, kurį aš dabar užimu, yra visai naujas, jis buvo įkurtas tik per prieš metus. Tai buvo padaryta per saugumo tarybos rezoliuciją skirtą moterų saugumui, taikai Ir e, jau anksčiau visi suprato, kad e, karas ar taika moteris ir vyrus įtakoja skirtingai, taip pat paaiškėjo, kad moteris turi vaidinti svarbu vaidmenį taikos dėrybose. E, vėliau, vėlesnėse rezoliucijose buvo daug kalbama apie tai, kad lytinis smurtas naudojamas kaip karo taktika, kaip ginklas. Ir rezoliucija, kuriai kūrė mano postą, taip pat uh, kalbėjo apie tai, kad turime kovoti, apie šią rykš, kovoti su šia rykšte, turime ją išnaikinti, tai yra pasaulinė rykštė, tai nėra vien tik tai Kongui ar kokiai kitai valstybei būdingas reiškinys, tai yra pasaulinis reiškinys, reikia kovoti su juo, reikia padėti tašką nebaudžiamumui, reikia mobilizuoti politinius lyderius, politinės galės ir užtikrinti, kad jungtinės tautos bei apskritai tarptautinė bendruomenė reaguotų į šią problemą. Reikia suteikti moteriams daugiau galių per įvairias politikos sritis, užtikrinti, kad moteris turėtų balsą, kad jos galėtų priminėti sprendimus. Kaip jau sakiau, man dabar tenka toks pasaulinis vaidmuo. Aš ir mano komanda, mūsų iš viso devyni žmonės, e, esame pasirinkę septynes E, tikslinės šalis. Demokratinio Kongo Respublika yra viena iš jų, kitos keturios yra Afrikoje. E, centrinė Afrikos Respublika, Sudanas, visas Sudanas, taip pat ir Pietų Sudanas, e, Dramblio kaulo krantas ir Centrinės Afrikos Respubliką jau minėjau, ar ne? Ir taip pat pasirinkome dar Bosniją ir Hercegoviną bei Kolumbiją. Jos yra už Afrikos ir tai yra taip pat kelios šalis, kur ši problema labai aktuali ir taip pat labai aktualu užtikrinti teisingumą tokios smurtą išgyvenusioms moteriams. Dar porą pastabų. Reikėtų istoriškai panagrinėti šį fenomeną. Ir aišku, daug kas sako, kad tai yra na, neišvengiama, kad tai yra tiesiog na, tam tikra auka, tam tikros pasiekmes karo arba konfliktų. Kita vertus sakoma, kad na, tai yra žodžiais tiesiog nenusakomas siubingas dalykas. Net ir per Nürnbergo teismo procesą apie tokius dalykus ir apie aukas buvo sunku kalbėti. Ir būtina nepamiršti šių dviejų aspektų. Ir mes nuolat apie tai ir kalbame. Masinis prievartavimas e, taip pat smerkiamas kaip masinės žudynės. Reikia tai smerkti, reikia už tai bausti, reikia su tuo kovoti. Ir mes būtent ir bandome daryti politinėme kontekste, bandome apie tai kiek galima daugiau kalbėti. Ir būtent todėl daktaro Mukwege darbas šiame kontekste labai svarbus. Jis bando nutraukti tą tylą. Taip pat viskas, ką jūs darote šiame parlamente per savo politikos e, pasiūlymus, per projektus, per programas ir taip toliau, jūs taip pat turite užduoti šiuos klausimus. Jei to nedarysite, tai niekada negausite atsakymų, nesužinosite, kokia yra padėtis vietoje. Tad tai turi būti integruota į mūsų politiką. Dar norėčiau vieną dalyką pasakyti. Demokratinė Kongo Respublikoje konfliktai tęsiasi, jie nenustoja ir e, taip yra todėl, kad finansuojama yra ši veikla, ji yra finansuojama iš kasybos. Ir būtent todėl tie karą skatinantis mineralai ir iškasenos yra tokios aktualios. Ir todėl daug kas dabar ir sako, kad turime kažkaip pažymėti visas tas medžiagas, tuos mineralus, turime atsekti juos, uždrausti jų uh, įvežimą į ES. Ir tikiuosi, kad bus rastas pasaulinis sprendimas panašus į tą, kuris buvo priimtas deimantų iš konfliktų ir karo zonų atveju. Kaip jau sakiau, turime e, praeitų metų rezoliuciją 1960, kurioje numatyta daug priemonių iš saugumo tarybos ir tame dokumente sakoma, kad dabar šią problemą stebėsime pasauliniu lygiu, rinksime informaciją, statistiką, skaičius, kad galėtumėm kiek galima labiau išsiaiškinti, kokiegi yra padėtis. Be abejo, visi žinome, kad su šia problema susijusi gėda e, yra na, stigmatizuojami žmonės ir tikrai daug tokių atvejų yra net nepranešama, neinformuojama. Taip pat mes bandysime sudaryti nusikaltusių, nusižengusių sąrašą ir jį paskelbti, sugėdinti tuos, kas yra kalti. Taip pat imsime kitų priemonių, pavyzdžiui, e, e, vizų E, neišduosime vizų tam tikriem asmenim, e, kelionių draudimus įvesim, e, finansinių išteklių, lėšų išaldimo priemonės pritaikyti galima ir taip toliau. Taip pat siekime užtikrinti, kad šis klausimas būtų keliamas per taikos darybas. Per pastarąjį dešimtmetį buvo sudaryta tikrai kelios dešimtis uh, taikos susitarimų ir tik tai keliuose iš jų buvo įrašytas lytinis smurtas. Svarbu užtikrinti, kad tokių darybų metu prie stalo sėdėtų moterų bent kelios ir tuomet su jomis galima taip pat kelti šį klausimą ir galima tikėtis, kad tas punktas bus įrašytas į susitarimą. Na, labai svarbu įvertinti, tikrai vertinti, koks svarbus yra šis klausimas, kokia aktuali ši problema Ir tai yra tikrai didžiulė kliūtis atstatant taiką ir stabilumą. Mes bent jau kol kas matome tik pačią pradžią, išsiaiškinom tik tai pačią pradžią, žinome, kad tokie procesai vyksta ne vieną dešimtmetį. E, tačiau reikia padėti keisti, nes jei nieko nepakeisime šiuo klausimu, tai bus didžiulė kliūtis tolesniam socialiniam, ekonominiam vystimuisi. Tai bus tikrai didžiulė kliūtis bendraujant su tarptautinė bendruomenė. Be abejo, taip pat reikėtų nepamiršti ir to, kad ir toliau kenties moterys. Aš manau, kad jūs, Europos parlamentas, tikrai galite šitą nuveikti, galite padėti sulaužyti tą tabų, galite pradėti kelti šiuos klausimus, galite konkrečiai apie juos kalbėti. Pavyzdžiui, vienas, vienas iš naujausių pavyzdžių būtų Libija. Saugumo taryba patvirtino rezoliuciją, tačiau joje dėje nepaminėjo lytinės prievartos, nors mes žinome, kad ten toj šaly ta problema taip pat egzistuoja. Na, o mes labai aktyviai bendradarbiavim su Demokratinė Kongo Respublika ir manau, kad tai yra vienas iš tokių mūsų pavyzdinių uh, darbo atvejų. Taip pat išbandome ir mūsų tarptautinį solidarumą. Uh, matome, kaip galime ryštingai elgtis, kokias priemonės galime patvirtinti ir taip pat, ką galime pakeisti. Tad labai ačiū, kad pakvietėt, ačiū, kad iškėlėt šį klausimą, kad esate pasiruošę jį aptarti kartu su mumis. Tikiuosi, kad tikrai pavyks ir toliau bendradarbiauti, diskutuojant šį klausimą tarp Junktinių tautų ir ES ir tikiuosi, kad tikrai įvairiais lygiais galėsime kovoti su šia rykšte. Euh, Dabar norėčiau suteikti žodį gydytojui Mukvegė. Ačiū. sekdamas ponios Valstrom pranešimo mintimis, norėčiau šiek tiek konkretizuoti, pasakydamas, nušviesdamas padėtį Kongė pastarai, per pastaruosius dešimtį metų. Seksualinė prievarta, kuri vyrauja pas mus, yra tik tai karo priežastis, tai nėra kažkokia kultūrinė, kultūros sąlygota seksualinė prievarta, kaip tai dažnai vaizduojama žiniasklaidoje. Įvykdyta daugybė nusikaltimų konflikto metu ir reikėtų pasižiūrėti, kas bus po to, kai konfliktas baigsis ir kokiu priemonių galima imtis, kad būtų galima kovoti su pasiekmėmis. Nusikaltimai, kurie yra vykdomi dažniausiai yra sisteminiai nusikaltimai vykdomi ištisų kaimų atžvilgių ir nepriklausomi nuo moterų amžiaus, netgi nukenčia ne vien moterys, abiejų lyčių asmenys kokiame nors kaime. Tie, kur skriaudėjai veikia labai metodiškai ir labai sistemingai. Žinoma, tai vyksta dažnai slapta, neatvirai. Tam tikra žmonių grupė sistemingai atlieka prievartavimus, labai metodiškai ir labai dažnai galima jau numatyti, kas tampo tas virveles už šios grupės. Tai daroma tyčia ir egzistuoja priežastys, kodėl taip vyksta. Pone Valstrom jau kalbėjo, tai daroma tyčia tam, kad Kongas atiduotų savo resursus, savo išteklius. Tiesiog norima išvykti vietinius gyventojus iš jų gyvenimų, te, gyvenamų teritorijų užgrobti žemės ir naudoti po, po tą žemę esančias iškasenas įvairius brangiuosius metalus, koltaną ir kitus. Liūdniausia, kad dažnai, dažniausia nukenčia moterys. Ta prievarta yra specialiai skirta moterims, nes jos yra visuomenės ramstis, šeimos ramstis, o kai šeima yra sugriaunama, tai gali būti beveik tikras, kad greuni ir visuomenę. 15 metų mes gydytojai stebėjome šiuos reiškinius. Karo pradžioje 96 metais med medicininiu požiūriu dar nematėme tokių baisių sužeidimų, sužalojimų kaip dabar. Tai buvo įprastiniai karo sužalojimai. Kabila nutarė išsiųsti namo savo sąjungininkus, o po dviejų savaičių taktika pasikeitė, įvyko kažkoks lūžis. Nuo 99 metų pradėjome pastebėti, kad moterys patenkančios į ligoninę nukentėję dėl kitokių sužalojimų, tai yra sužalojimai lyties organų srityje. Tai rodė, kad moteris buvo kankinamos tyčia, stengiantis sužaloti, sunaikinti jų lyties organus. Moteris buvo užkasamos gyvos ir taip toliau trečioje karo fazėje po dėrybų matėme dar kitokių reiškinių. Tam tikros ginkluotos grupės pasiskelbusios sukilėliais vėl norėjo pradėti karą krašto rytuose. Ir čia pastebėjome naują reiškinį, tai yra mai mai grupių pasipriešinimą, kaip tuomet jos buvo vadinamos ir hutų, ro, iš Ruandos pabėgusių hutų veiksmus. Visa tai vedė prie dar kitokių karo formų. Karas pradėtas vykdyti prieš civilius gyventojus. Vyriausybė kovoja su sukilėliais, Tačiau kaina, kurią tenka sumokėti civiliams, yra didžiulė. Ir didžiausią kainą moka moterys, kurios yra žalojamos pačiais baisiausiais būdais. Šitaip padėtis dar labiau susipainiojo. Mišrios sukilėlių grupės, priklausančios įvairioms grupuotėms, mai mai, hutams ir kitiems, pradėjo chaotiškai savo, tęsti savo veiksmus. Vyriausybė, teisingumo sistema negalėjo susitvarkyti su kilusiomis problemomis, kilo didžiulis chaosas. Dėrybos buvo vykdomos su įvairiomis grupuotėmis. Ir sukilėliai, ir vyriausybės susti kariai dalyvavo tokiuose smurto veiksmuose. Net dešimties metų vaikai kartais būdavo naudojami kaip kariai, jiems nelikdavo kitos galimybės, nes jie norėdavo užsidirbti bent maistui, kitai būtų mirę badu. Vaikus netgi auklėjo taip, kad jie nuo pat mažų dienų išmoktų taikyti prievartą. Niekas negalvojo apie tai, kad tai žaloja vaikų dvasę, kad jie dvasiškai tiesiog naikinami. Vaikai nuo pat ankstyvų vaikystės dienų buvo dvasiškai traumuojami, verčiami atlikti prievartos veiksmus. Vėliau, kai jie išaugo, tie vaikai tapo kareiviais, tiesiog karo mašinomis, negailestingomis karo mašinomis, kurios buvo naudojamos pačiem, patiems baisiausiams veiksmams. Sakoma, nusikaltėliais daugiausia yra kariai, bet kas tie kariai? Galvokim apie prevenciją, apie tai, yra, kokia yra tų kareivių kilmė. Labai džiaugiuosi, kad prasidėjo stebėsenos procedūros, mes mėginame suvokti, kas iš tikrųjų ką padaro. Kongo liaudės Respublikoje mes net nežinome, kiek moterų jau buvo išprievartauta. Statistika mums tikrai neatskleidžia realaus paveikslo, bet pradėta stebėsenos procedūra, tikiuosi, galės geriau atvaizduoti tai, kas vyksta šioje šalyje jaunieji kareiviai, kai būna demobilizuojami, grįžta į visuomenę ir absoliučiai niekas jais nesirūpina. Jie tuoj pat pradeda kelti grėsmę visuomeniai. Niekas neatsižvelgia į tai, kad tie žmonės nieko met nebuvo auklėjami pagarbos moterims ar visuomeniai dvasia. Dar vienas aspektas. Vaikai, kurie patyrė savo tėvų nužudimus ar išprievartavimus, taip pat yra traumatizuoti. Jie irgi turi gyventi šioje visuomenėje, niekas jiems nepadeda. Kaip gali tokia visuomenė Konge egzistuoti, kaip ji gali aukti? Reikia pagalvoti apie būtent tų vaikų padėtį, buvusių vaikų, kurie matė savo tėvų žūtį ar prievartavimus, kaip jie galės gerbti suaugusius, savo motinas ar savo draugų motinas. Vaikai gimę kaip išprievartavimo pasiekmi, kurie nėra jokios šeimininės ar kokios kitos bendruomenės dalimi, tai irgi yra didžiulė problema. Iš pradžių tai moteriai yra labai sunku priimti savo neštumą, o kai vaikas jau gimsta, tai reikia viso būrio psichologų, kad moteris galėtų susikurti bent kažkokius santykius su tuo vaiku. Iš pradžių tas santykis būna labai sudėtingas, labai trapus, bet tai yra įmanoma. Kartais moteris netgi sako, man, daktarė, pasimkite tą vaiką, Aš noriu gyventi savo gyvenimą, man nereikia, nei man, nei mano dabartiniam partneriui jo nereikia. Ir tos moterys sako, tegu tą vaiką pasiima tas, kas jį pradėjo, tegu to žmogaus šeima jį augina. Bet žinoma, niekas dažniausiai ir nežino, kas yra iš tikrųjų to vaiko tėvai kartais pati šeima gali tapti to nelaimingo vaikelio budeliais. Taigi daugybė problemų susijusių su tokių prievartavimo aukų integracija, reintegracija į visuomenę. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Svensson. And, um, Dėkoju. Taip pat ačiū mūsų svečiams už informaciją ir aišku apskritai už jūsų darbą, už jūsų bendradarbiavimą su mumis, už tai, kad jūs gilinatės į šią lytinio smurto problemą konflikto zonose. Moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto vardu turiu pasakyti, jog man asmeniškai tikrai didelė garbė taip pat kaip ir mano kolegoms didelė garbė dirbti kartu su DEVE komitetu aptarinėjant šį klausimą. Tikrai džiaugiamės šią galimybę surenkti bendrą posėdį ir apsikeisti nuomonėmis. Išsakysiu tik tai kelias pastabas, nes žinau, kad daug kitų kolegų norės pasisakyti. Kova su visomis e, smurto praiškomis lyčių pagrindų yra vienas iš prioritetų mūsų komitetui. Ir lytinis smurtas e, ginkluoto konflikto zonose yra nusikaltimas prieš žmog, žmogaus teisų pažeidimas. Tai taip pat yra karo nusikaltimas. Dar viena pastaba, kurią norėčiau paminėti, yra štai kokia. Turime užtikrinti didesnį moterų dalyvavimą sprendimo prieimimo procesuose ir kai, kai kalbam apie rezoliuciją 1325, labai svarbu gyvendinti jos principus ir nutraukti šį įsigalėjusi ir vyraujantį lytinį smurtą konflikto zonose. Akivaizdu, kad mums reikia geresnio bendradarbiavimo tarp ES ir jungtinių tautų. Turime imtis konkrečių veiksmų, kad nutrauktumėm šį smurtą, užkirstumėm jam kelią. E, matėme, kad vykdomas toksai smurtas konflikto zonose, tačiau turime tam užkirsti kelią ir tuo tikslu turime dirbti kartu. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Na, o dabar pradėsime diskusiją. Maždaug dvi minutės galime skirti kiekvienam kalbėtojui šiek tiek vėluojame, tai manau, kad per dvi minutės tikrai galima suspėti viską pasakyti. Aš pirmiausia norėčiau pakalbėti pati, norėčiau paklausti mm, ir pasakyti, kad labai džiugiuosi, ponė Mukvegė, galėdama jūs vėl sutikti. Aš jau kažkada buvau su jumis susitikusi ir jūs mm, man jau parodėte Bukavo ligoninėje, kur dirbote, tuo metu ir dirbate dabar. Norėčiau pasakyti tokį dalyką. Labai daug pinigų buvo skirta kovai su lytiniu smurtu ir seksualinė prievarta. Tačiau mes nežinom, kiek tų pinigų patenka tiesiogiai aukoms. Diskusijose parlamentinės asamblėjos metu daugybė kolegų lab, išreiškė labai nusivy, didelį nusivylimą dėl to, kad iš apskritai buvo labai mažai kalbama apie seksualinės prievartos lytinio smurto padidėjimą. Aš šitą temą kalbėjau ne vieną kartą ir įvairiose susitikimuose, paskutinį kartą balandžio 28 dieną. Ir mes sakėme, kad esame labai susirūpinę dėl seksu, lytinio smurto Konge. Aš netgi norėčiau pacituoti to susitikimo dokumentą. Ir čia pasakyta, kad delegatai pasipiktinę lytinio smurto padidėjimu ir jo sumenkinimu ir mums reikia naujos ryštingesnės politikos sprendžiančios klausimus ir valstybės, kurios ratifikavo tam tikras sutartis, turi jas ir vykdyti. Mes e, siekiame sukurti globos namus, įkurti globos namus tose regionuose, kur yra ypač daug seks, nuo seks, lytinio smurto nukentėjusių aukų. Tokie buvo žodžiai įtraukti į mūsų galtinės išvadas, o toliau kalbės ponia Gumai. Ačiū, pirmininkė. Labai džiugu vėl jūs čia matyti ir Margotų turbūt čia parlamente jautiesi jau kaip namie, nes tikrai labai daug bendradarbiaujame, dažnai sustinkame. Manau, kad lytinis smurtas yra vienas iš likščiausių smurto apraiškų prieš vyrus, prieš moteris, tai yra vienas iš siubingiausių išpolių prieš žmogaus orumą. Porą klausimų iš praktinės pusės. Pirmasis klausimas techninio pobūdžio. Prieš kelias savaitės mums teko garbė susitikti su Michelle Bachler, jungtinių tautų moterų skyriaus vadovė ir su ją kalbėjomės taip pat apie panašius klausimus. Norėčiau paklausti, kaip jūs su jie bendradarbiaujate UN sistemos viduje, praktikoje, kaip tas bendradarbiavimas pasireiškia? Antrasis klausimas. Žinau, kad šiandien pagrindinė tema yra Kongas. Ir man tikrai buvo na, malonu išgirsti, ką turi pasakyti mūsų svečias gydytojas Mukvėgi. Tikrai ačiū už informaciją. Prieš kelias savaitės aš perskaičiau daug uh, nerima keliančios informacijos apie Libiją, nes e, buvo saugumo taryboje teigiama, kad Gaddafio kariams buvo dalinama Viagra tam, kad jie galėtų masiškai prievartauti žmonės. Tai aišku yra dar nepatvirtinta, tačiau vis tiek mes suprantame, kad jei tai bus patvirtinta, tai bus karo nusikaltimas. Man kyla toks klausimas, kaip tai patvirtinti? Ar galima gauti kažkokios žvalgybinės informacijos, gal jungtinės tautos arba JAV gali tai padaryti, kaip patvirtinti tą informaciją ir kaip paskui juos nubausti? Pabandysime sutikti galimybę užduoti kiek įmanoma didesniam skaičiui kolegų užduoti klausimus. Pirmiausia, ponas Görensas. Merci, madame la présidente. Je voudrais à mon tour saluer la, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti e, prie šio podimo šiandien susirinkusius atstovus ir noriu padėkoti už tai, kad svarstama tokia rimta tema. Pone Valstram, malonu Jūs matyti, aš žinau, žinojau Jūs kaip komisarė. Norėčiau kai ką pasakyti ponui Mugvegė. E, jums įtiktas apdovanojimas ir tuomet kaip žinome, sausio mėnesį ir manęs paprašė pa, pa, pristatyti jūs, papasakoti apie jūs. Ir aš e, užfiksavau du dalykus. E, noriu paminėti Ev Ensler, kuri pasakė daktarui Mokvegė. Konge tūkstančiai moterų kiekvienais metais e, yra prievartaujamos, o daktaras Mokvėgė bando jas sulibdyti, gydyti. Žinau, kad jūsų darbas vietoje yra jums tarsi įprastinis darbas ir sunku įvertinti jūsų pastangų mastą ir jūsų darbo būtinybę. Man atrodo, reikia kalbėti apie įsigilinti į tai, kaip jūs pristatote šį klausimą, nes uh, kalbant apie e, moterų prievartavimą, mes šiuo atveju kalbame apie šalies viduje vykstantį konfliktą. E, Tartautinis matmuo čia tarsi neaktualus. Ir jūs esate tų moterų advokatas, kuris jas atstovauja išorės pasaulyje. Ir Aš taip pat norėčiau priminti tokią Afrikos patarlę. Kadangi liūtai neturi savo istorikų, tai liūtų istoriją e, rašo medžiotojai. Taigi, jūs savo ruoštų rašote istoriją tų išnaudojamų moterų, kurios bando išgyventi tokiame baisiame konflikte. Ačiū jums visų mūsų vardu, kuriems teko garbė šiek tiek e, domėtis jūsų gyvenimu, dalyvauti jūsų gyvenime. Ir mes stengsime padaryti viską, kad būtų galima kažkaip tai imtis šios problemos. Ups. Alors, monsieur... Ačiū, ponas Farm. Thank you, chair, and, um, thank you, colleagues. Ačiū pirmininkė, dėkui kolegos. Sveikinu ponę Maustrom ir poną Mukvegę. Porą klausimų, ponė Maustrom. Kas laukia jūsų mandato ateityje? Kaip suprantu, jis yra pribotas laiko prasme, bet e, ar jūs norėtumėt, kad būtų pratestas šitas mandatas ir galiojimai, ar norite likti šiame poste, gal jums reikia mūsų pagalbos, gal galite mus informuoti? Toliau antra, jūs minėjote teisės aktą dėl konflikto zonoje esančių mineralų. Ar norėtumėt, kad ES patvirtintų tokį pateisės aktą kaip JAV? Ir ar žinote, Ar galime tikėtis kažkokių tai iniciatyvų iš komisijos šioje srityje, o galbūt jūs norėtumėt, kad mes, parlamentas, imtumėmės iniciatyvos ir pateiktumėm pasiūlymą. Ir galiausiai dar pasiūlymas po šio sustikimo. Aš pristatysiu filmą Resolution apie Margo Balstrom, apie jos komandą, apie jų darbą. Filmas bus rodomas iškart po šio posėdžio visai šalia esančioje salėje A3G3 ir tikrai maloniai kviečiu Jūs pasižiūrėti. Pone Nedelčiava. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat noriu padėkoti poniai Valstrom ir ponui Mukvegė už jų aktualius pasisakymus, remiantis informaciją. Uh, E, kuri mums suteikta, noriu iškelti keturis dalykus ir užduoti po du klausimus. Ponui Mukvegė noriu padėkoti už tai, kad jis priminė kontekstą visų šių įvykių analizuojant šiuos nusikalstimus, nes lytinis smurtas tapo tikrų karo laukų, karo atveju. Uh, Taip pat manau, kad reiktų daugiau gilintis į šios problemos e, priežastis ir šaknis. Kai kalbame apie priežastis, visada kalbame apie moterų vaidmenį konkrečioje visuomenėje. Apie tai reikia taip pat atvirai kalbėti yra tam tikri tabų. Ir aš taip pat noriu paklausti apie mokyklų vaidmenį Kongo demokratinėje Respublikoje. Kas daroma, kad e, nuo pat mažų dienų vaikams būtų dėgiamos mintis apie vyrų ir moterų lygybę ir pagarbą moterų teisėms? Antras klausimas. Manau, kad labai svarbu užtikrinti gerą skirtingų struktūrų bendradarbiavimą, e, taip pat ir teismų sistemos. Kas daroma teismų sistemos kontekste? ar moteris gali pasitikėti tą sistemą, ar jos ma, mano yra tikros, kad jeigu jos suteiks informaciją, ta informacija bus saugi. Ar yra kažkokių tai e, karštų atveju, ar kas nors buvo nuteistas už tokius nusikaltimus? Pone Vaistam, kalbant apie aukas, sunkiausia kalbėti su jomis. Ar yra kažkokios prieimimo, kažkokia prieimimo, jų prieimimo infrastruktūra skirta tokioms moteriams? Galiausiai, kalbant apie prevenciją, uh, ar yra numatoma parengti labiau tik, tikslinę, e, pritaikytą programą skirtą konkrečiai teritorijai šioje srityje. Ačiū. Pone Kosta, nedaugiau nei dviemis minutėms prašau. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad turiu progą mūsų pasiklausyti. Ir, žinoma, labai liūdna išgirsti tai, ką pasakė daktaras Mukvėgė. Jo žodžiai parodo, ko, į kurią pusę diskusijos, turi vykti diskusijos, kad šią temą reikia kalbėti giliau, mes negalime likti abejingi. Jeigu naudojami tokie ginklai prieš šeimas, prieš moteris, netgi turint ekonominių interesų, tai tikrai siaubinga. Kyla daug klausimų. Pirmiausia, klausimas dėl vaikų nes jų padėtis yra tragiškiausia. Daktarė, gal galite pasakyti, ar yra kokiu nors tarptautinių organizacijų projektų, kurie gali padėti vaikams? Ką dar būtų galima padaryti? Kaip jiems padėti? Ką gali padaryti Europą? Ką galime padaryti mes? Kitas dalykas, ar kas nors kontroliuoja pasienį? Mano žiniomis, kurios yra kilę iš vietos gyventojų, uh, problemos kyla ir dėl kitų šalių piliečių, kurie atvyksta iš Ruandos. Pavyzdžiui, jūs taip pat kalbėjote apie susimaišymą. Ar yra kokia nors sienų apsauga? Ir trečias klausimas, kaip minėjo mano kolegė, kaip yra apibrėžiama, apibrėžiama seksualinė prievarta, ka, koks yra baudžiamosios teisės požiūris į išprievartavimą. Na, kalbam apie 130 atvejų, atsiprašau, 130 priežasčių, kurios yra vardinamos baudžiamajame kodekse kaip priežastys nubausti. Gal galėtų ir tarptautinis baudžiamasis teismas įsikišti ir pateikti savo versiją. Teismas Hagoje taip pat galėtų padėti. Be to, kyla klausimas dėl atsekamumo ir apskritai moterų padėties. Ačiū. Jeigu kalbėsite per ilgai, kai kurie kolegos negaus žodžio, ponė Svensinai, prašau. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ir pasveikinti ponę Valstrom ir daktarą Mūkvegę. Tai, ką jūs pasakote, yra ko ne neįtikėtina, tačiau mes visi tai esame girdėję prieš tai. Turiu uh, konkretų klausimą jums, daktarė. Vaikai kurie yra verčiami būti vaik... kariais. Jos be abejo, tai, tai, yra, tra, tai palieka traumą visam likusiam gyvenimui. Ką daryti, kaip jiems padėti, kad jie susitaikytų su savimi ir su visuomenė? Noriu pridurti dar vieną dalyką. Esu įsitikinęs, kad susitiksime su Šiaurės Afrikos matysime šiaur... moteris ir merginas iš Šiaurės Afrikos, kurios išgyvena panašią siubingą situaciją. Jos atvyks čia. Man atrodo, kad mes es valstybės turime būti pasirengę tokius žmonės priimti, o ne užverti savo sienas, o ne tik kalbėti apie padėtį Kongę ar kažkur kitur Afrikos žemynę. Ačiū, ponė Maisner dabar. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, nes dauguma dalykų jau buvo pasakyta. Uh, Jau ne pirmą kartą klausomės šitokių baisių istorijų ir mes esame iš esmės bejėgiai. Aš noriu paklausti konkrečiai ponios Valstrom. Jūs pasakėte, labai svarbu, kad jungtinės tautos bendradarbiautų su Europos Sąjunga. Kaip jūs įsivaizduojate konkrečiai tokį bendradarbiavimą? Kaip galima būtų jį pagerinti? Ir du klausimai ponui Mukvegė. Pirmas klausimas, ar yra pakankamai humanitarinės pagalbos, ar jums reikia jos daugiau, gal jums reikia daugiau gydytojų pagalbos, psichologinės pagalbos toms moteriams ir vaikams, kurie patyrė prievartą. Ar jūs manote, kad jos yra pakankamai? Kitas klausimas, ką jūs manote ES turėtų, galėtų padaryti, siekdama pagerinti situaciją jūsų šalyje? Ačiū. Donskis. Ačiū dabar žodis ponui Donskijui. Thank you, Madam President. Um, Dėkoju, pirmininkė. Turbūt net nereikia sakyti, kad poną Mukvegę pažinojau dar prieš šios dienos sustikimą. Jis tikrai didis žmogus, humanistas ir aš tikrai reiškiu jam didžiulę pagarbą. Tačiau be to, ką jau sakė kolegos apie politinius instrumentus, priemonės, norėčiau paklausti, ar tikrai manoma kažką dar padaryti, kad pakeistumėm tas tendencijas. Žinome, kad kartais smurtas yra klaidingai suvokiamas ir būtent dėl to jisai būna toks sėkmingas. Jei mes nesuprasime, iš kur kyla tas smurtas, tai mes negalėsime jo stabdyti. Tad klausimas būtų toks. Kaip galėtumėm pakeisti karo nusikaltimų apibrėžimą įtraukiant nusikaltimus prieš moteris? jų degradavimo procesą, jų žlugimo. Galbūt e, galima būtų tai traukti ir į universitetų darbo atvarkės, į diskusijas tarp akademikų, kad galima būtų galų gale pakeisti tą apibriežtį ir kažkaip įtraukti ir smurtą prieš moteris. Pone Bauer, paskutinė. Ačiū. Norėčiau padėkoti už man sutiktą galimybę keistis nuomonėmis su ponia Valstrom. Džiugu Jūs matyti parlamente. Ir norėčiau užduoti vieną klausimą. Kalbant apie tar, tar, tarptautinės bendruomenės atsakomybės klausimą, mes galėtume garsiai apie tai kalbėti, patvirtinti rezoliuciją, tai prasminga, tačiau man atrodo, kad tie balsai nėra išgirstami Konge ar kitose vietose. Mm. Daktar, daktaro Mukvegės pasisakymas atskleidžia, kad smurtas nėra vienas atskiras veiksmas. Sm išprievartavimas yra labai didelio poveikio veiksmas. Ir kaip, kaip e, žinome iš gautų pranešimų, Konge skaičiuojami tūkstančiai lytinio smurto aukų. Tai reiškia, kad tai reiškia ilgalaikės pasiekmes visai visuomeniai, taip pat e, tam tikros visuomenės dalies stigmatizacija kokiu konkrečiu žingsniu mes, jūs savo ruoštų knėse tautose, o mes parlamente galėtumėme imtis, kad ta situacija būtų sprendžiama. Ačiū. Jo ekscelencija, Demokratinės Kongo Respublikos ambasadorius. Ar norėtumėte žodžio trumpam pasisakymui? Beaucoup, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone, prašau, atsisėskite. Labai prašau. Prašau dar kartą atsisėskite, nes aš pirmininkauju šiame posėdėje ir prašau jūsų atsisėsti. Ačiū. Plaît, monsieur... Prašyčiau dar kartą. Galite tyliai, ramiai filmuotėm. Tuo tarpu Jo ekscelencija atsakys, jei tai jums nepatinka, jūs galite išeiti iš salės. Prašau. Monsieur, s'il vous plaît, vous respectez. Pone, jūs privalote laikytis šio posėdžio darbo tvarkos taisyklių, galite filmuoti, ką norite. Tuomet pasikviesiu į pagalbas apsaugą užtikrinančius darbuotojus. Pone, prašau išeiti iš šios salės. Pone, dar kartą prašau jūsų. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous quittez la salle. Qu'est-ce que c'est que ça Fermez la, la réunion. Fermez la réunion. La réunion est terminée. Posėdis baigtas. Messieurs, dames, la réunion. Ponios ir ponai, posėdis baigiamas.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 Posėdis yra nutraukiamas, kol ateis apsaugininkai. Čia, tai tikrai, tikrai neprimtina, dar niekada taip parlamente nėra buvę. 3 minutės suspensijos, messieurs, dames. Trims minutėms posėdis yra nutraukiamas.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 deux minutes uh, à la Commission et cinq. Can you, do, can you reply in five minutes, do you think? Messieurs, dames, nous allons pouvoir... Ponios ir ponai, mes prašau visus susėsti savo vietas. Merci de prendre place et de rester. Ačiū visiems. Aš esu Aš apgailestauju dėl tokio nepriimtino ar neatsakingo elgesio. Atsiprašau Jūsų ekscelenciją. E, Jūsų pasisakymui buvo sutrukdyta, aš tikiuosi, kad ateityje taip nepasikartos, nes tai niekam nieko gero neduoda mes visi bandome išsiaiškinti, kas vyksta Kongo demokratinėje respublikoje ir padaryti viską, kad ten besitęsiantis košmaras baigtųsi. Aš suprantu kai kurių žmonių reakcijas, bet reikia laikytis taisyklių ir Konge, ir Europos parlamente. Ir dabar suteikiu žodį Kongo demokratinės Respublikos ambasadoriui, jeigu jis nori kalbėti. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau prisidėti prie kitų, kurie e, išreiškė apgailestavimą dėl to, kokią dramą, kokias dramas tenka išgyventi Kongo gyventojams, nes tai yra tam tikros susiformavusios padėties išdava, tai nėra mūsų kultūros dalis. Tai, tai nėra kažkoks tai mm, nacionalinis užsiemimas. Mes tapome Afrikos kultūros, tam tikros kultūros aukomis. E, vyrams nepavyksta apginti savo, mo, savo žmonų ar dukrų. Tai yra didžiausia gėda, kurią gali patirti vyras. Taigi tai yra karo išdava, karo rezultatas. Bandome tuos reiškinius su tais reiškiniais kovoti laikui bėgant. E, daktaras Mukvegė kalbėjo apie maždaug 13 metų laikotarpį. Tie metodai, kurie buvo pristatyti, buvo atsivežti iš užsienio ir mes bandėme įvairiausius būdus spręsti šį konfliktą. Buvo, kaip žinote, priimta jungtinių tautų rezoliucija, taip pat manietų e, pareiškimas bandoma mažinti šią dramą. Tačiau, kaip suprantate, tai yra, kai kuriais atvejais ta situacija yra netoleruotina. Ir buvo imtasi kai kurių priemonių ir čia noriu atsakyti į vienos deputatės klausimą. Buvo užduotas klausimas apie teisminės priemonės. Kalbame ne tik apie teismų sistemą, tai yra globalinė problema, kalbame apie vykstančius karo veiksmus ir tai, kas vyksta šešėlinėse e, teritorijose, kur, kur, kur niekas, ne, kurių niekas nekontroliuoja. Pas mus e, per dviejų mėnesių laikotarpį atsi, atbėgo 2 milijonai pabėgėlių iš Ruandos ir aišku, visa tai taip pat reiškia tam tikras pasiekmes. Taigi situaciją reikia vertinti holistiškai bendrai visapimančiai, vertinant ir teismų sistemą ir visą kitą. E, gydytojas Mukvegė kalbėjo apie vaikus, karius, kurie, tampa, kurie užauga, tampa suaugusiais ir kurie suvokia, kurie tam tikrus reiškinius interpretuoja kitaip. Ir mes apie tai, ponė pirmininkė, esame kalbėję Kinšasoje. Mes e, rengėme įvairiausias konferencijas e, žmogaus teisų klausimais, mes pasikvietėme įvairių kalbėtojų. Ir mes pirmoji valstybė pasaulyje įrašiusi į e, nusikaltimų prie žmoniją sąrašą išprievartavimą. Ir mes norime kad moteris duotų parodymus, kai jos tampa to, aukomis uždaruose posėdžiuose. Ir mes norime, kad, kad moteris taip pat dalyvautų, primant visus sprendimus, stebėsenos. E, e, rezultatai taip pat duoda savo rezultatų, Kongo Respublikoje ir noriu pasakyti, kad tas klausimas sprendžiamas visapusiškai, apimant visus jo aspektus, nes visuomenėje gyvenantis, pab... visuomenėje gyvena pabėgėliai tarsi. Ir moteris tampa išprievartavimo auka ir paskui visuomenė ją atmeta. Ir daktaro Mukvegės darbas reiškia, kad jis bando apimti visus susijusius veiksnius. Statistiniai duomenys atskleidžia, kad, kad situacija gerėja, tačiau dar per anksti kažką, kažko džiaugtis tokia visuomenė, kur yra taip, taip smarkiai traumuota ir tiek daug išgyvenusi. Aš e, suprantu jūsų išparodytą susidomėjimą ir domėjimas į šią problemą. Ir mes e, žingsnis po žingsnio einame link įvairių sprendimų. Konge buvo rinkimai, e, kaip žinote, politinės e, partijos keičiasi, tačiau aukos, tų situacijų aukos jos toliau gyvena savo sudėtingoje situacijoje. Ir aš manau, kad e, šią problemą galime svarstyti šią problemą reikia svarstyti tam, kad viską išsiaiškintumėme e, pasitelkti įvairiausius duomenis ir skaičius. Mes džiaugiamės daktaro Mukvegė darbu, o šiandien aš noriu atsiprašyti dėl to, o, dėl to elgesio, kurį čia stebėjome, nes mes ką tik pasidžiaugiame čia esančių žmonių darbų, tačiau kita vertus taip tik, ką čia stebėjome, yra netoleruotina. Bet prieš užvaigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti štai ką. Aš esu pasiruošęs ateiti bet kada, kada e, bus svarstami šie klausimai. Aš pradėjau savo karjerą kaip žmogaus teisų gynėjas ir aš e, pasisakiau už monitoringo įvedimą mano valstybėje. Nes ne tik teismų sistema, visuomenė ir ekonominė sistema e, yra susijusios, Visa, visi tie dalykai drauge yra svarbus, sprendžiant šį klausimą. Uh, Ir aš tikiuosi, kad aš noriu Jūs pakviesti į Kongo Respublik, Demokratinę Respubliką dalyvauti mūsų e, rengiamuose renginiuose ir padėti, prisidėti mums sprendžiant šią problemą, kuri yra tikrai na, žaizda visuomenės širdyje. Dickens. Dabar noriu suteikti žodį komisijos atstovai ponui Dickensui. Vienai minutį tik tai, ačiū. Prašau. Madame la, la présidente, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau visų pirma pasveikinti daktarą Mukvegę su, lausiu laukus tikrai nu, pelnyto apdovanojimo ir sekpelkit jam sėkmės jo darbę ateityje. Komisijoje, komisija labai jautriai vertina, suvokia šio klausimo opumą ir noriu pasakyti, kad mes darėme, siūlėme įvairius projektus teisingumo sektoriui, kitose sektoriuose ir numatome panašių projektų ateityje. Mes darome viską, bandydami daryti spaudimą, kur galime, kad situacija gerėtų, kad ji keistusi. Ir aš sakyčiau, kad, kad e, mes planuojame daryti didesnį spaudimą teismų sektorijoje, sveikatos apsaugos sektorijoje. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį daktarui Mukvegiai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti dėl to, kas įvyko, bet tikrai liūdna. Jeigu į smurtą bandoma reaguoti smurtu, tai tikrai nepriimtina. toje, tokioje visuomenėje, apie kurią kalbame, tai yra tikrai labai labai sudėtinga situacija. Mane tai tikrai labai palėtė ir paveikė. Nes jeigu taip viskas vyks, mes niekur nenueisime, nieko nepasieksime. Aš atsiprašau čia visų čia esančių parlamento narių, bet aš noriu pasakyti, kad tai nėra tipiškai Kongo, tipiškas Kongo žmonių elgesys, yra ir kitokių vyrų ir moterų. Norėčiau atsakydamas visų pirma pakomentuoti tai, ką sakė ponas Farmas. Kaip užtikrinti, kad tie nusikaltimai būtų plačiau žinomi, kaip juos įtraukti į baudžiamųjų nusikaltimų, įprastai baudžiamųjų, baudžiamų nusikaltimų sąrašą. Mes kalbame apie elgesį moterų atžvilgių. Ir žmonės dažnai kai ką maišo. Uh, nes normalų santykiai su moterimi neapima smurto. Ir tai svarbiausia suvokti visų pirma. Yra tam tikrų kultūrų, yra tam tikri papročiai, tačiau to nepakanka. Aš sakyčiau, kad pas mus galioja tikrai geras įstatymas, kurio 12, 13 ir 14 straipsniuose kalbama apie žmogaus teisės, apie lytis, apie lyčių lygybę ir tai rašyta konstitucijoje. Ir kaip sakė ambasadorius, įstatymai yra geri, tačiau jų įgyvendinimas yra sudėtingas dalykas. Ir tam, kad įstatymo gyvenimas būtų užtikrintas, būtina kad, kad, apie tuos įstat, kad švietimas apie įstatymus vyktų nuo pat mažumės, kad vaikai užauktų turėdami informaciją, kad suvoktų, berniukai suvoktų, kaip jie turi elgtis su mergaitėmis ir moterimis. Taigi egzistuoja geros priemonės, tarptautinės priemonės teisės aktai. Pavyzdžiui, rezoliucija numeris 1325, tai rezoliucija yra 10 metų, tačiau daugelie valstybių tos e, rezoliucijos įgyvendinimas dar tik prasideda. Taigi, egzistuoja reikalingi teisės aktai, tačiau visuomenės lygmenių kai kurie dalykai, jų gyvendinimas kelia problemų. Ir aš siūlyčiau mokykloje pradėti dėstyti apie tai, kiek įmanoma plačiau. Pone Nedelčiava kalbėjo apie lygybę morų ir, vyte, ir vyterų, atsiprašau, vyrų ir moterų lygybę. E, teisinėje sistemoje tai numatyta. Ir teisingumo sistema e, tiesiog turi užtikrinti, kad tie įstatymai būtų įgyvendinti. Aš kalbėjau apie prevenciją ir man atrodo, kai aš pristačiau chronologinę įvykių seką ir taip pat e, mediciniškai nagrinėjau, kaip tam tikros grupės reaguoja, bandydamos atstovauti savo interesus. Pavyzdžiui, įsivaizduokite ginkluotą užsieniečių svetimšalių grupę esančią miške. Tai jie e, E, į nelaisvę paimtas moteris, aišku, vedasi į mišką ir paverčia jas vergėmis. Pavyzdžiui, žinau tokių atvejų, kai moteris du metus yra praleidusios miške tokių ginkluotų grupuočių, būdamos tokių ginkluotų grupuočių vergėmis. Taigi, visa tai yra tam tikros aplinkybės ir galima spėti, prognozuoti, ko tikėtis, kas gali nutikti, tačiau tokių prognozių nepakanka. Aš kalbėjau apie vaikus. Įsivaizduokime vaiką, kuris matė, kaip jo motina buvo nužudyta, negalite tikėtis, kad jis gerbs kitą moterį ar kito vaiko motiną. Kalbant apie vaikus, tai labai mažai kas daroma. Nes aš paaiškinau, uh, kad tie, kas, kas yra prievartautojai šiandien, yra e, tie, kurie būdami vaikais tapo kariais. Niekas nežino, niekas nestebėjo, kaip viskas vyksta. Aš norėčiau pabandyti atsakyti į klausimus ap, dėl to, kokią pagalbą galima suteikti, e, medicinę, psichologinę pagalbą. Ir kreidamasis į komitetą noriu pasakyti štai, kad tai, kas daroma humanitarinės pagalbos, tai yra tikrai pagirtina imtasi e, netidėliotinų priemonių. Buvo, buvo gelbėjama moteris, kuri buvo ant mirties šlenkščio. Tikrai daug investuojama į šią sritį, kad būtų galima reaguoti į skubius atvejus, kalbant apie prievartavimus. Mes manome, kad e, mes galėtumėme daugiau dar padaryti, jeigu turėtumėme e, antiretrovirusinių vaistų, kad galėtumėme pasipriešinti živ plitimui. Tad ir čia dar yra spragų kal... ir čia noriu pakalbėti apie humanitarnę pagalbą, kurią ES jau skiria ir ją susijęti su vystimusi, su visuomąją pagalbą. Ir čia, man atrodo, mes jau stebime, kad tai kalbame apie. Mes kalbame apie išprivartautą moterį. Tai yra labai labai sudėtinga situacija. Kaip tas žmogus gali sus, pasikeisti, kaip jiems spręsti, kaip jiems susigyventi su savo situacija. Jeigu ta moteris yra viena, visų apleista, čia iškyla didelių problemų. Nes humanitarinė pagalba tarsi ir baigėsi, jeigu tos moters gyvybė išgelbėta, tačiau iš tikrųjų mes ne, nesutikėme pagalbos, kad tas, ta moteris imtų vėl gyventi, rūpintis savimi, nes jį išgyveno košmarą. Mm. iš jos atimtas jai pats brangiausias dalykas. Ir mano valstybėje nėra tiek medikų ir tiek psichologų, kad jie galėtų padėti visoms toms aukoms. Ir čia mes norėtume paprašyti, kad Europos komisija uh, kuri užsima vystomąją pagalbą, daugiau dėmesio skirtų tiems klausimams, tai yra pagalbai, kuri skir... turėtų būti sutikta po to, kai būtinoji pirmoji pagalba tokioms auktom, aukoms jau suteikta. Tuo ir baigsiu. Koordinavimo klausimu. Čia taip pat turiu apgailę stauti dėl to, kas vyksta. Pas mus yra daugybė nevyriausybinio organizacijų, veikia jungtinių tautų biuras, įvairiausių organizacijų, bet man atrodo, kad didžiausia problema, su kuria susidurėme, tai galimybė koordinuoti. Koordinuoti, kad žinotume, kas kokią pagalbą teikia, kas kokią pagalbą gauna ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų ta skirta pagalba pasiekia aukas. Ir todėl e, monitoringas stebėsena kaip visą tai tvarkoma Kongė, kaip pagalba panaudojama, būtų geras dalykas. Ačiū. Merci beaucoup. Je vais encore... Ačiū. Dar kartą suteiksiu žodį poniai Valstrom. Vienai minutiai. Merci beaucoup. Thank you very much. Dėkoju, pirmininkė. Na, tai, kas tam tikrų metų yra karas po kažkurio laiko gali tapti tiesiog kasdienybė, gyvenimu. Tai matėme konfliktų zonose. Ir trumpai atsakysiu į klausimus. Bendradarbiavimas su Junktinių tautų moterų skyriumi. Taip, dirbame kartu, todėl kad jie yra viena iš 13 Junktinių tautų organizacijų atskirų arba skyrių, sakykim taip, ir mes tikrai dirbame kartu, nes mums yra svarbių bendrų klausimų. Dėl Libijos jungtinės tautos neturi patvirtintų duomenų ir skaičių, bent jau kol kas. Tačiau aš manau, kad mes turime palaukti, kol gausime visus skaičius ir informaciją, vis dėlto tada jau gali būti per vėlu. Tai reiškia, kad kol kas turime pasitikėti tom organizacijom, tom įstaigom, kurios pateikia informaciją apie E, lytinio smurto naudojimą, mes taip pat didiname mūsų pajėgas, mūsų atstovų skaičių vietoje ir būdami ten taip pat bandome užtikrinti, kad surinksime daugiau informacijos, kad gausim atsakymus į klausimus, kad galėsime užkirsti kelią tam tikriem veiksmam, bet taip matėme, kad tai vyksta. Ir kaip žinote, Tarptautinis baudžiamasis tribunolas taip pat vieną šį nusikaltimą įtraukė į nusikaltimų prieš Kadaf sąrašą. Toliau, kas bus su mandatu po metų? Manau, kad vyks ir oficialus vertinimas, tačiau, kaip suprantu, yra susidomėjimas, kad būtų tęsiamas mūsų skiriaus darbas ir aš tikiu, kad tikrai tai gali būti naudinga. Mes galime sukurti papildomos pridėtinės vertės ir turbūt esame darbą kaip nepriklausomas biuras, dirbsime jungtinių tautų sistemoje, tačiau uh, atsiskaitysime tiesiogiai saugumo tarybai ir generaliniam sekretoriui. Dėl mineralų. O tikrai būtų gerai, jei Europos parlamentas uh, ir toliau keltų šį klausimą, būtų džiugu, jeigu jūs imtumėte šios iniciatyvos. Uh, Tačiau aš norėčiau paraginti visą ES visais lygiais imti šios iniciatyvos, kelti šį klausimą ir tęsti tą darbą, kurį jau pradėjo JAV. Bendras tikslas yra užkirsti kelią tokiam tarptautiniam nusikaltimui. Ir man atrodo, kad tarptautinėje teisės ar normų sistemoje nieko netrūksta. Tikrai problema yra ne įstatymai. Įstatymų yra daug, jie yra ambicingi, taip pat ir Demokratinės Kongo Respublikos. Problema yra kitur. Nesugebama įgyvendinti tų įstatymų, tų teisės aktų, jie nėra vykdomi, nėra įgyvendinami. Čia slypi problema ir būtent ją reikia spręsti. Pagal tarptautinę teisę jau šiandien žinome, kad lytinis smurtas gali būti traktuojamas kaip kankinimas, genocidas, nusikaltimas prie žmonių arba karo nusikaltimas. Tad teisinės nuostatos jau yra dabartinėje teisėje. Manau, galima dar gerinti bendradarbiavimą tarp Junktinių tautų ir Europos Sąjungos. Galima būtų paskirti kontaktinį asmenį kad mes žinotumėm, su kuo susisiekti, kad būtų galima koordinuoti mūsų e, veiksmus, tai reikėtų integruoti ir jūsų politiką rengiamą, taip pat padėtų tai užtikrinti, kad moteriams būtų tinkamai atstovaujama, kad būtų konkrečiai sprendžiamas lytinio smurto klausimas. Ir manau, kad tikrai galime, galime daug geriau, veiksmingiau koordinuoti savo darbą. Beje, nepamirškite, kad E, Visą tai susijęs su besikeičiančia padėtimi konflikto zonose, e, su besikeičiančia moterų padėtimi ir vaidmeniu. Joms suteikiamas vis didesnis vaidmuo ir būtent šio aspekto nereikėtų pamiršti mūsų diskusijos, reikėtų nepamiršti, kad e, moterys turi gauti didesnį vaidmenį, tačiau taip pat jos labai dažnai yra ir uh, aukos. Na, o tie, kas nori pamatyti filmą, tikrai raginčiau jį pažiūrėti ir jis yra ne tik apie mane, bet ir apie šios dienos svečią. Šis šiek tiek trikšmingas posėdis, kuriame turėjome tikrai garbių svečių baigiamas. Ir uh, teko mobilizuoti mums visas pastangas. Dėkoju visiems svečiams. Dėkojame taip pat už jūsų darbą moterų vardu. Ačiū. La séance reprend à 15 heures. E, posėdis tęsiamas 15 val. La séance reprend à 15 heures dans la même salle.